Kolegos, mes turime pradėti nedelsant, nes yra. Nes pradėsime pirmiausia nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Septintas, aštuntas, devintas 11.12 punktai atidėti ir jeigu nieks neprieštaraujate darbo tvarkės projektų, kaip ką tik išvardėjau, tai galime toliau dirbti. Taigi, vertimas. Nėra vertimo į suomių, estų, latvių, maltiečių, kratų ir gėlų kalbas, bet to koordinatoriai sutiko surašyti ne procedūrą, kad būtų organizuotas lybė posėdis Strasbūrė gegužės 9 dieną. Taigi ar tvarku. Ir dabar perėsime prie elektroninio balsavimo. Prašom uh, tuos, kurie neturite kortelės balsavimo, nurodyti. Mes labai greitai pradėsime balsuoti. Taigi ar visi turite korteles? Aišku, visai suprantama, jeigu kas nors iš jūsų uh, palikote korteles plenarinėje salėje, bet prašom apie tai informuoti, kad mes galėtume pradėti balsavimą. Nieks nenurodo, kad neturi kortelės, tada tvarkoj, sako pirmininkas. Noriu pasiteirauti koordinatorių, ar visi yra pasiruošę. Regis taip? Taigi, Ketvirtasis darbo tvarkės punktas ES teisės saugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra Europolas. Naujas teisės aktas, kuriuo yra naikinami sprendimai 371 ir 681. Gerbėmiai kolegos, iš karto pereiname prie balsavimo, bet dar noriu paklausti pranešėjo, ar pranešėjas turi ką pasakyti. Jeigu ne, tada pradedame balsuoti pirmininkė. Vienintelis dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai dėkoju. Dėkoju visiems. Norėčiau padėkoti Gai Antuan ir jums. Mm, translation in the correct channels. I think if the interpretation booths could sort out which channel they're interpreting to. Trukdžiai su vertimu būtų gerai išgirsti vertimą į anglų kalbą, sako pirmininkas. Taigi prašom, pranešėjau, pakartokite tai, ką sakėte. Kągi, galiu tai padaryti nes norėjau tiesiog padėkoti visiems kolegoms ir toms e, politinėms frakcijoms, kurios dalyvavo rengiant šį pranešimą. Rengimas užtruko ilgai. Ypač noriu padėkoti Gajui ir Antuanui. Ačiū. Ačiū. Dabar pereikime prie balsavimo. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Pereikime prie galutinio balsavimo. Taigi, balsuojame, kolegos. Baigiame balsuoti patvirtinta 40 balsų už, 3 prieš 2 susilaikę, sveikiname pranešėją. Toliau. Penktasis punktas. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygos, kurie atvyksta mokslinio tyrimų, mokymosi tikslais pagal akademinius mainus ir taip toliau. Taigi, pirmiausia, kad jokių pakeitimų nebuvo pateikta iki nustatyto termino, todėl pagal 66 darbo tvarkos taisyklę mes iš karto pereiname prie balsavimo, nes Cecilijos nėra salė. Taigi pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta. 40 balsų už, 5 susil... prieš, 1 susilaikė. Toliau. Sveikiname pranešėją, nors ji nedalyvauja mūsų posėdėje, tuo tarpu sako pirmininkas. kolegos. Toliau. Šeštasis punktas. Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykių kontekste. Pranešėjas ponas Valero. Ar pranešėjas turi ką pasakyti? Taip, prašom. Trumpai norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Tai aš tiesiog norėčiau padėkoti ir pasakyti, kad tas bendradarbiavimas buvo puikus. Ačiū, ponia Valero. Pradėkime balsuoti. Dešimtasis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antras kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, 17 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta, 18 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Aštuntas kompromisinis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Balsuojam už pirmąją dalį. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Gal dabar balsuojame už antrąją dalį. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 25 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. bet balsuojame pasitaiso pirmininkas už antrąją dalį. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 27 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 28 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Devintas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 35 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmas A kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Ketvirtas A pakeitimas kompromisinis. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Toliau penktas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 43 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigime patvirtinta. 44 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 45 pakeitimas. Balsuojame dalimis. Pradedame balsuoti už atskirą dalį. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 46 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta 47. Pakeitimas pirmoji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta 48 pakeitimas. Balsuojame dalimis už vieną dalį. Kas už? Balsuoti baigime. Patvirtinta. 49 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Kompromisinis šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 56 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 57 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Atmesta. Septintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Šešdešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 63 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 66 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 64 pakeitimas. Balsuoti baigime. Atmesta. 65 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 11 kompromisinis pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 68 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 71 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigime. Atmesta. 72 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 74 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 75 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 76 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 77 pakeitimas. Balsuosime dalimis. SND prašo tokio balsavimo už antrąją dalį balsuosime, klausė pirmininkas, ar ne? Ne, pirmininkas atsiprašo, balsuosime už pirmąją dalį. Pirmiausia, prašau balsuoti. Balsuoti baigime. Patvirtinta. Pirmininkas atsiprašo. Aš pats prieš tą pakeitimą, todėl nelabai susigaudžiau, sako pirmininkas. Antroji dalis balsuojame. Balsuoti baigime. Patvirtint. 78 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 79 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 80 pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 86 pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 87. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 89 pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 91 pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 92. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 93. Pakeitimas. Pirmoji dalis. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. 94. Pradame balsuoti. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. E, pirmas e, pakeitimas dėl e, konstatuojamų dalių. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Antras. Pritarta balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta trečias pakeitimas. Balsavimą pradedame. Baigiame. Patvirtinta ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šeštas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Septintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Devintas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuojama dėl pakeisto teksto. Pradame balsavimą. Balsuoti baigiame pritarta. 46 už, 0 prieš, 5 susilaikė. Sveikinu ponę Valero pranešėją. Kolegos, dabar perėsime prie 8 darbotvarkės punktų. Laikinosios priemonės tartutinės apsaugos rytyje Švedijos labai pagal tarybos sprendimo ES 2015-1539 straipsnį ir tarybos sprendimo 2015-1601 e, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos rytyje 9 straipsnį. Pranešėja Ska Keller. Ska Keller siūlo atmesti komisijos pranešimą. Mes visų pirma balsuosime dėl komisijos pasiūlymo atmesti komisijos dėl ponios Skarkeller teksto, atmesti tą komisijos pasiūlymą, jeigu ne, nebus pritarta, tada balsuosime, jeigu bus pritarta, tada balsuosime dėl antrojo pakeitimo. Pane Keller nenori pasisakyti. Pasisakykite, jeigu norite pasakyti. Balsuosime, žinoma, vardiniu balsavimu. Taigi pradėsime. Nulinis pakeitimas, pradėjome balsavimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. 30 buvo prieš, 23 už. Aštuntas pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Trečias, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Septintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar balsuosime dėl pakeisto komisijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Palauksiu koordinatoriaus. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antras pakeitimas dėl tiesiekuros rezoliucijos. Pradame balsuoti. Periname prie antrojo pakeitimo. Ar visi sutinka? Taigi antras Pradedame balsuoti dėl antro pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas. 37 prieš 14 už. Taigi galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 27 už 23 prieš vieną susilaikė. Dėkoju pranešėjai. Kolegos, perėmė prie paskutinio balsavimo. Naujos psichoaktyviusios medžiagos. Pranešėjas yra ponas Bonio. Ar norėtumėte pasisakyti? Nėra pakeitimų, todėl balsuojame. Galutinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 51 už 0 prieš ir 1 susilaiko. Sveikinu. Colleagues, we're going to make an immediate start for the next part of the agenda. Kolegos, iš karto pradėkime, perikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Okay. So, colleagues, let's, let's... Kągi, kolegos, Teskime posėdį. Man labai malonu pasveikinti komisijos narę Jurovą. Yra daug klausimų, kuriuos turėsime su jį aptarti. ECRIS, EPPO ypatingai. Taip pat klausimai susijęs su bendruoju susitarimu tarp ES ir JAV privatumo skydo, kuris taip daž, dažniau vadinamas. Ir prieš Pirmiausia, žodį suteiksiu Jums komisijos narę pristatymui 10 minučių, o po to pradėsime diskusijas. Vyks pirmasis klausimų raundas. Čia klausimus užduos koordinatoriai iš jūsų politinių frakcijų, o po to skirsime laiko komisariai atsakyti. Na, o po to antrasis klausimų raundas. Klausimus užduos komiteto nariai ir tada vėl jums bus suteikta galimybė atsakyti. Taigi, siūlyčiau kolegoms nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Na ir iš karto, komisarė Jurova, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbėjami parlamentarai, dėkoju už galimybę tęsti dialogą su jumis šiame komitete. Šiandieną aš norėčiau daugiausia pasisakyti apie savo portfelio baudžiamo teisingumo klausimus kai vyko ankstesnis mūsų struktūrinis dialogas spalio mėnesį, per tą laiką Europa nukentėjo nuo baisių teroristinių išpolių Paryžyje ir Briuselyje. Komisija atnaujino ir sustiprino savo iniciatyvas kovoje su terorizmu, taip pat akcentuodama, kad šioje veikloje reikia laikytis vertybių. Veiksmingas teismo bendradarbiavimas būdžiamosios teisės bylose yra dalis atsakymo. Taigi esant šiam kontekstui mes pasiūlėme ekris pakeitimus, kad būtų galima geriau keistis informaciją apie trečiųjų šalių piliečių e, teistumą. Džiaugiuosi, kad pranešėjas ponas Kirkopas pradėjo savo darbą dėl šios svarbaus pasiūlymo, kuriuo bus sustiprintas veiksmingas keitimasis informacija tarp valstybių narių. Taip pat norėčiau jūs įspėti dėl dar vienos svarbios diskusijos, kuri buvo pradėta su teisingumo ministrais neformaliame teisingumo ministrų susitikime sausio mėnesį Amsterdame ir jūs, tai pirmininkas Morajas, e, dalyvavo tame susitikime. Tai yra susijęs su iniciatyva, kurios ėmėsi pirmininkantys Niderlandai dėl paramos sistemų, kurios yra įdėgiamos su kai kuriomis valstybėmis, tačiau gali būti, kad reiks dar daugiau ir reiks galbūt numatyti tam tikrus apribojimus, kurie turi atitikti skaitmenio pasaulio reikalavimus. Tos sritys yra susijusios taip su vadinamu baudžiamosios teisinės skaitmeninimu. Mes taip pat siūlome tikslinius pakeitimus kovos su pinigų plovimu direktyvai, kaip matėme. Reikia nuveikti daugiau, kad būtų išspręstas terorizmo finansavimo klausimas prasmingai vertinsime bankų registrus ir sustiprinsime bankų žvalginės informacijos mainus. Taip pat anoniminės iš anksto apmokamos kortelės bus labiau tikrinamos, bandoma jas padaryti saugesnėmis tam, kad neuždraustumėme tokios tikrai svarbios atsiskaitimo, svarbaus atskaitimo būdo. Po Panamos dokumentų krizės mes taip pat grįžtame ir prie skaidrumo klausimų, kurie jums ir ypatingai pranešėjai, poniais Argentinė, labai aktualūs ir kas buvo pabrėžta ir trilogo posėdžiuose. Mano tikslas yra pasiūlyti peržiūrą birželio mėnesį. Šalia tų prevencinių priemonių komisija taipogi, taipogi iki metų pabaigos pasiūlys abipusiai sprendimų pripažinimą dėl tei, vieno teisėjo, kai priimamas sprendimas dėl um, turto užšaldimo vienoje valstybėje, kad šis teismo sprendimas būtų pripažįstamas ir kitoje ES šalyje. Uh, Dėl pagrindinių teisių aš labai didžiuojuosi, kad galiausiai duomenų apsaugos reforma užbaigta ir aš norėčiau padėkoti pranešėjams, ponui Albrechtui ir poniai Lauristin. Mes kartu pasiekėme gerai subalansuoto, toli siekiančio rezultato ir dabar galėsime susitelkti ties veiksmingų įgyvendinimų kad kartu su valstybėmis narėmis, duomenų apsaugos pareigūnais, piliečiais ir verslo įmonėmis galėtumėme pasirenkti taip vadinamai didžiojo spraukimo dienai, kalbant apie duomenų apsaugos situaciją. Reglamentas, kaip žinia, įsigalios 18 metų pavasarį. Mes siunčiame teisingą signalą dėl veiksmingos duomenų apsaugos, tai yra fundamentali teisė, kalbant ir apie paramą verslui bei inovacijoms skaitmeninėme pasaulyje. Tai ta direktyva leis užtikrinti abipusį pasitikėjimą ir veiksmingą teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą. Mums tokia apsauga reikalinga, kai kalba eina ir apie asmens duomenų perdavimus į kitą Atlanto pusę, dėl to rytoj komisija pateiks pasiūlymą, pat, pasiūlys pasirašyti bendrai susitarimą, kur būtų labai, nustatomi labai griežti duomenų apsaugos standartai, kalbant apie dvišalius policijos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo susitarimus tarp ES jos valstybių narių ir JAV. Kalbant apie privatumo skydą, komercinės informacijos prasme, mes dirbame su amerikiečiais, kad galėtumėme įtraukti tas rekomendacijas, kurios yra numatytos kurias pateikė 29 straipsnio darbo grupė. Taip pat pasiekėme pažangos, tvirtindami procedūrinių teisų paketą. Aš suprantu, kad įgavome pagreitį dėl teisinės pagalbos ir aš labai norėčiau, kad pas, pasiūlyti ponui Dejongui pranešėjui mūsų paramą siekiant svarbių rezultatų, kalbant apie labai svarbų apriepties klausimą. Kalbant apie vaikų padėtį ir migracijos kontekstą, norėčiau pasakyti, kad visuomet atsižvelgsiu jų specialius poreikius, ar tai būtų kaštuosiuose taškuose, ar tai specialus poreikis susijęs su nelydimais, nepilnamečiais, ar kalba įtų apie veiksmingą integraciją. Visur reikia atsižvelgti į vaikų teisės. Ir čia norėčiau papasakoti apie mūsų darbą kovoje su neapykantą kurstančiamis kalbomis, mes siekiame pažangos dialoguose su interneto tiekėjais, mes tikimės Elksenos kodeksą parengti kartu su jais dėl veiksmingų priemonių iki birželio mėnesio. Visuomet laikysime žodžio laisvės, tačiau šiuo atveju reikia pasirūpinti, kad internetas netaptų vieta be taisyklių. Kalbant apie stipresnį bendradarbiavimą tarp baudžiamosios teisės institucijų, mes siekiame užbaigti prokuratūros teigimo darbus ir reformuoti Eurojustą. Aš ir toliau sieksiu dar šiais metais e, užbaigti prokuratūros teigimo darbus ir pirmininkantis Niderlandai irgi pasiryžę siekti pažangos šioje srityje. Aš detaliai kalbėsiuosi su e, Slovakija, pirmininkausiančia valstybė rytoj Bratislavoje. Mes siekime palaipsnės pažangos tarybos dėrybose dėl Europos prokuratūros tarnybos. Valstybės narės išsakė koncepcinę paramą pagrindinėms pasiūlymo dalims, pagrindu, kad dėl nieko nesusitarta, kol nesusitarta dėl visko. Dabar baigėsi likusių straipsnių svarstymas, svarstymo procesas ir mano pozicija dėrybose visuomet buvo ir vis dar yra tokia, kad reikalinga nepriklausoma veiksminga Europos prokuratūra. Tos prokuratūros kompetencijos turi aiškiai būti apibrėžiamos, turi būti aiško, aiškios prioritetinės sritys. PVM turi būti įtraukiama į BIF direktyvą ir tuo pačiu į prokuratūros kompetenciją. Mes turime aiškių argumentų, kuriuos, kuriems pritarė ir Teisingumo teismas ir mes turime tų rekomendacijų laikytis. Nuostatos dėl papildomos kompetencijos turi būti subalansuotos tam, kad nebūtų per atbulinės duris įvedamos bylos dėl e, BIF ir PVM. Taigi kad ne, ne, neureiktų užsimti ilgomis paralelinėmis bylomis. Taip pat siūloma stru, šios tarnybos struktūra. Taryba norėtų, kad prokuratūra veiktų kaip, e, komisija nori, kad prokuratūra veiktų kaip kolegija. Taip pat taryba numatė nacionalinį aspektą prokuratūroje ir primiknai reikalauja, kad prokuratūra teiktų bylas atitinkamose valstybėse narėse. Taip, taryba uh, nori įsteigti nuolatinius rūmus tam, kad būtų užkur, at, sukūriamas nacionalinis ryšys. Taip pat, kad būtų numatyta galimybė nacionaliniams rūmams sprendimo prieimimą perduoti Euro, Europos prokurorams, kurie prižiūrėtų bylą savo valstybėse narėse. Ir, ir numatyta tolesnė galimybė deleguoti tuos įgaliojimus. Tai sukurtų nuolatinių rūmų pridėtinę vertę, bet kiltų klausimas, ar tai yra būtina. Taigi, uh, reikalinga galimybė perkelti bylas nuo vieno prokuroro kitam. Sprendimo priimimo įgaliojimų perdavimas turėtų būti ribojamas tik nes, ne, nedidelėms byloms. Tokiu būdu centriniu lygmeniu būtų galima atlikti priežiūros veiklą ir kurti realią Europos pro, prokuratūros politiką. Taip pat tikiuosi, kad taip vyks ir su Eurojusto reglamentu, kad būtų atnaujinamas ir pagerinimas Eurojust veikla pagerinama ir Eurojust, ypač kalbant apie koordinacinius susitikimus, centrus ir bendras komandas, tai irgi jos turėtų padėti prokuratūros veiklai. Es yra tam tikrų spragų teisės aktuose, reikės užpildyti, taip pat daugiau dėmesio skirti įgyvendinimui, kad visi tie įstatymai taptų realybę. Tačiau matome, kad mūsų teisės aktai kol kas dar nėra tinkamai apdoroti valstybių narių teisėkros institucijų. Perkelimo mastai yra riboti ir dažnai matome, kad nėra laikomasi nuostatų. Teisėjai ir prokurorai visoje ES privalo teisingai taikyti baudžiamosios teisės principus tam, kad būtų sukurtas abipusis pasitikėjimas tarp teisingumo sistemų. Tai yra vienintelis būdas, kaip galėtumėme pasiekti veikiančio, veikiančios teisingumo erdvės, kur vyktų tarp valstybinis bylų svarstymas ir pripažinimas. Kadangi paraleliai vyksta terorizmo bylų svarstymas keliose valstybėse narėse, matome, kad trūksta bendradarbiavimo ir dėl to vilkinamos tos bylos, netgi įsivelia klaidų. Taigi turime priemonių ES lygmenių, tačiau tos priemonės turi būti taikomos tinkamai. Viena vertus, tai reiškia, kad komisija privalo aktyviai padėti valstybėms narėms įgyvendinti teisyną per vadovų, ekspertų susitikimų, mokymo ir informacijos teikimo praktikams būdu, tačiau kita vertus mes neturėtumėme nusisukti nuo galimybės taikyti pažeidimo procedūras, kai yra būtina, kad būtų užtikrinamas visapusiškas perkelimas ir laikymasis. Šią savaitę aš sekiau diskusiją, aš turėjau diskusiją su teisingumo ministrais kovo, šią savaitę stebėjau savo diskusijas, kovo, kuri įvyko kovo mėnesį su teisingumo ministrais, vyko radikalėjimo, ministrų sutikimas radikalėjimo klausimų. Spalio mėnesį mes ten bandėme spręsti radikalėjimo e, problemas susijusias su kaliniais. Ir yra kelios priežastys, kodėl kaliniai tampa radikalūs. Pirmiausia, tai yra prastos įkalinimo įstaigų sąlygos kai kur Europoje ir tame laiške aš paaiškinau, kad būtų įmanoma numatyti finansavimo šaltinių iš ES lėšų ir programų. Tam tikslui taip pat paskelbiau, kad aš pradėsiu aukšto lygio ekspertų grupės posėdžius ir remiantis tam tikros grupės, kuri dirba kalėjimų klausimų rekomendacijomis galėsime keistis geriausią informaciją tarp įvairių valstybių. Taigi šią savaitę tą informaciją pasidalijau ir su jūsų komiteto pirmininku. Kalbant apie teisinės valstybės principų taikymą, aš žinau, kad Libio komitetas, dalyv... vadovaujant poniai Intveld, svarsto šį klausimą ir mes su vicepirmininku Timerman susekame tą darbą labai atidžiai, teisingumo sistemų funkcionavimas yra teisinės valstybės labai svarbus elementas ir norėčiau pasinaudoti galimybę ir jūs informuoti apie teisingumo rezultatų suvestinės lentelės rezultatus, kaip žinote, kuri, kuri buvo paskelbta šį mėnesį. E, tokiu būdu 28 valstybėms narėms padedama siekti geresnės kokybės, veiksmingumo ir teisingumo sistemos nepriklausomumo. Teikiama palyginamoji informacija apie visas ES valstybės narės. Ir bendrai daugumoje valstybių narių matome pažangos, gerinant teisingumo sistemą, pastebėjome tam tikrų drąsinančių ženklų, kai buvo paskapta pirma tokia rezultatų suvestinė. Pavyzdžiui, kalbant apie efektyvumą ir kiek užtrunka bylų svarstymas, komercinių ir maudžiamų bylų svarstymas, tai situacija pagerėjusi, tačiau administracinių bylų atveju situacija pablogėjusi kokybės prasme matome pato, patobulinimų, nes yra naudojamos informacinės technologijos, pavyzdžiui, dėl mažų ieškinių e, procedūrų svarstymo internetu, tačiau čia reikia ir tolesnių pastangų, pavyzdžiui, kad būtų gerinami teismų, e, teisėjų mokymai, taip pat, kad inkorporuojamos būtų technologijos bylų svarstymuose. Taigi, tokia rezultatų suvestinė yra puikia priemonė ir pirmąjį kartą šiais metais yra pateikiami Eurobarometro duomenys apie teismų ir teisėjų nepriklausomumą, kaip tai vertina įmonės ir visuomenė. Tos, tos apklausos parodo, kad e, labai skiriasi situacija valstybėse narėse, tose valstybėse narėse, kur manoma, kad nepriklausomumas yra nepakankamas. Respondentai sako, kad taip jie mano pirmiausia dėl to, kad patiria spaudimą, e, kad jaučiamas politikų valdžios spaudimas, taip pat ekonominių interesų. Yra labai, ekonominiai interesai labai aiškiai pasireiškia, taigi turime stebėti situaciją tokiu atveju. Gerbimi parlamentarai, aš tik dalį klausimų aptariau, klausimų ties, kuriais aš dirbu, bet aš laukiu jūsų komentarų ir pastabų apie tai, ką pasakiau, ir kitai, apie kitus e, aktualius klausimus. Dėkoju. You, Ačiū komisijai. Ir iš karto suteiksiu galimybę pasisakyti koordinatoriams. Pono Somair nematau, bet mane informavo, kad ponia Bonė kalbės EPP vardu. Ponas Bonė. Ačiū, ponia komisijos narė. Malonu, kad jūs vėl atvykote į mūsų posėdį ir toliau informuojate mus kai kuriais klausimais. Manau, kad labai svarbu mums gauti naujausią informaciją apie jūsų veiklą jums priklausančioje kompetencijos srityje. Taigi iš karto prie reikalo. Pirmiausiai, manau, kad reikia daug glaudžiau bendradarbiauti, keičiantis informaciją per ECRIS Aš manau, kad mes tą būtinai turime daryti ir jūsų pasiūlymai panaudoti e, skaitmeninimą būčiamosios teisės rytyje yra labai aktualūs. Tai gali būti labai naudinga ir paspartinti daugelį procedūrų. Antra, taip pat manau, kad labai svarbu pasirašyti tą a, visapimantį susitarimą, kurį jūs paminėjote, aišku, kyla dėl jo klausimų, bet manau, kad mes turime orientuotis į ateitį. Todėl noriu padėkoti Jums už bendradarbiavimą, už bendradarbiavimą visiems e, partneriams, ypač uh, 29 straipsnio komitetui, kurie daug prisidėjo prie šio susitarimo tobulinimo, nes galų gale, aš manau, mes sugebėsime surasti geriausius sprendimus. Taip pat aš manau, kad yra svarbi ir kita jūsų mintis dėl neapykantos klaidos. Birželio pabaigoje atsiras Elgesio kodeksas ir Ir e, aš manau, kad tai bus labai svarbu, nes jis užtikrins ne tik tai elektroninių paslaugų laisvę, bet taip pat suteiks ir e, priemonių, kurios padės mums kovoti su uh, neapykantos sklaida internete, o rytoj apie tai kalbėsiu Varšuvoje konferencijoje. Taip pat labai e, džiugu, kad informavote apie duomenų apsaugos dokumentų paketo svarstymo reikalus. Bet jūs žinote, kad darbas šioje srityje nebaigtas, todėl pagalvojau, ar komisija neketina parengti, uh, parengti veiksmų įgyvendinimo ar priemonių įgyvendinimo planą, tuo labiau, kad atskiruose sritise numatytas labai didelis skaičius priemonių. Taip mes turime veikti lankščiai, tačiau o, negalime leisti, kad 28 valstybėse narėse atsiras visiškai skirtingi planai ir viskas vyks visiškai skirtingai. Ačiū iš anksto už atsakymus. Ačiū. Pone Sipel. Aš norėčiau su daugiausiai pakalbėti keletų klausimų. Pirmiausia, dėl to, dėl to privatumo skydo susitarimo. Paminėsiu du aspektus. Vienas iš jų yra tai, kad JAV administracija netmeta galimybės jog bus renkami pažeidžiant diskriminacijos principą duomenis, kurie atkeliauja iš ES. Kitas dalykas, mes negalime sutikti, kad masinis piliečių sėkimas yra proporcinga priemonė. Be to, kyla abejonių, ar ombudsmenas turės pakankamai galių, kad galėtų dirbti veiksmingai ir ar tikrai ombudsmenas yra savarankiškai nepriklausomai veikiantis asmuo, nes numatytas tuo tarpu mechanizmas, kurio galės pasinaudoti fiziniai asmenys, yra pernelyg sudėtingas, todėl reikėtų apie jį pagalvoti. Kitas dalykas dėl pagrindinio visapimančio susitarimo. Žinote, kad tai vienas pagrindinių susitarimų, bet pagal e, JAV patvirtintą E, privatumo įstatymą, e, nei šitas pagrindinis susitarimas, nei, saug, e, nei saugaus skydo susitarimas nepatenka. Kita vertus, pagrindinis susitarimas, apie kurį kalbame, yra susijęs ir su JAV teisė. O pagal JAV teisę JAV piliečiai gali kreiptis dėl te, į teismą dėl žalos atlyginimo ir dėl teisų gynimo, bet panašu, kad tai galės padaryti tik tai JAV piliečiai, o ne kiti. Ką Jūs apie tai galvojate? Ir galiausiai dėl Europos prokuratūros. Žinote, kad Europos parlamentas yra uh, prieėmęs poziciją, todėl, kad norėčiau iš jūsų išgirsti, ką jūs manote apie parlamento poziciją dėl Europos prokuratūros ir ar į Europos parlamento poziciją atsižvelgiama dėrybose taryboje metu. Ačiū toliau ponas Halahalho. Ačiū kad atvykote. Deja, mano kolegė negalėjo atvykti dėl to, kad turi kitų įsipareigojimų Junktinėje karalystėje, todėl aš jos vardu pateiksiu pastabas. Galvojant apie tai, kad kovoti su terorizmu ir nusikalstamumu Europoje mes galime tik tada, jeigu veiksime greitai ir veiksmingai. Todėl mūsų baudžiamosios teisės sistemos e, turi veikti darniai. Tai būtina ypač kriziniais, kriziniu laikotarpiu. Todėl baudžiamosios teisės suderinamumas arba centralizuotos sistemos kūrimas yra būtini žingsniai bus prasmingai bendradarbiaujama, prasmingas bendradarbiavimas atsiras tada, jeigu bus um, veiksmingai keičiamas informacija. Dabar dėl ekris. Žinote, kad kai pranešėja, aš bend, pranešėjas bendradarbavau su jomis ir mes teikiame pakeitimus dėl trečiųjų šalių piliečių, o, nes tokios informacijos būtina gauti. Tokiu būdu a, bus sulygintos būdžiamosios teisės požiūrių trečiųjų šalių ir ES piliečių situacijos. Visą tai labai svarbu, galvojant apie laisvą žmonių judėjimą ir vidaus saugumą. Ponas Kirchhoffas nori padėkoti komisijai už bendradarbiavimą jam rengiant pranešimą ECRIS tema. Toliau finansai mums reikia kovoti su nusikalteliais, bet viskas dar priklauso ir nuo finansavimo. Gal komisija galėtų konkrečiai pasakyti, kaip peržiūrėjus kovos su pinigų plovimu direktyvą, mes galėsime sustiprinti pasikeitimą tarp tiesminių institucijų apie nac... valstybės narėse įvykdomus nusikaltimus, įskaitant ir tuos, kurie susiję su terorizmu ir e, prekyba žmonėmis. Kaip mes galime paskatinti teisminės institucijas geriau bendradarbiauti ES lygių. Ir dar, ar komisija ketina peržiūrėti jungtinių tyrimo grupių klausimą, galvojant, kad reikia tobulinti jungtinių tyrimo grupių darbą, norint susidoroti su kylančiais iššūkiais. Ačiū. Gresbek, dėkoju. Aš norėčiau padėkoti komisijai, norėčiau padėkoti e, už tai, kad ėmėtės tiek daug klausimų, kurie yra jūsų portfelyje. Tai yra strateginės svarbos klausimai ir ganėtinai sudėtingi. E, na, norėčiau pradėti savo kalbą vėlgi paminėdama pagrindinius ES tikslus, tai yra žmogaus vaikų teisų apsauga ir skatinimas. Jūs jau minėjote šį klausimą, kai kalbėjote apie tūkstančius vienų keliaujančių nepilnamečių Europos Sąjungoje situaciją. Jūs e, taip pat e, kalbėjote ir apie apskritai vaikus migrantus. Europos Sąjungos e, programa vaikų E, skirta vaikams, e, kuri buvo skirta 11-14 metams, pasibaigė. Aš norėčiau paklausti, ar komisija jūsų iniciatyva e, norės pristatyti kažkokią strategiją, naują strategiją, būtent skirtą vaikams ir ar bus taip pat numatytas tam tikras veiksmų planas vaikų apsaugai. Dar vienas klausimas yra apie tai, ką jūs labai gerai pristatėte. Tai yra, jis yra susijęs su tuo, su tuo e, e, bendruoju susitarimu ir duomenų perkelimu, perdavimu e, iš ES į JAV ir atvirkščiai. Tai pasakytina ir apie privatumo skydą. Ar jūs galite užtikrinti, kad įgyvendinant tą privatumo skydą ir bendrai susitarimą tikrai vyks laikantis naujų teisės aktų ES, kurie, kuriais yra saugomi duomenys. Ir ar bus laikomasi taip pat sustarimo, kurį neseniai patvirtinome per plenarinę sesiją. Negryšiu prie 29 klausimo, jis buvo paminėtas, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Bet dar norėčiau pasisakyti apie Europos prokuratūrą. Pirminis e, pasiūlymas, kuriame buvo siūloma centralizuota Europos struktūra, Europos prokuratūros struktūra, buvo peržiūrėtas, buvo atsižvelgta į valstybių narių komentarus ir dabar ta struktūra jau decentralizuota. Ji tapo tarp vyriausybinė. Bus deleguoti prokurorai, kurį, kuriuos jūs vadinote kolegija. Aš norėčiau sužinoti, kaip komisija vertins išlaidas ir struktūros veiksmingumą. Nes rodos, kad nuo pirminio pasiūlymo buvo labai nutolta. Man dėl to ir e, gaila, aš dėl to gailę stauju. Panas Argentinė. Um, of... Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad uh, laukiu pasiūlymų dėl direktyvos susijusios su skirtos e, kovai su pinigų plovimu. Aš džiaugiuosi, kad jūs analizuot ne tik e, terorizmo finansavimo klausimą, bet e, taip pat atsižvelgite ir į Panamos dokumentų klausimą. Jeigu tai padarytumėte, mes to tikrai džiaugtumėmės. Mums reikia pasitikėjimo ir žinau, kad dėl jungtinės karalystės vyriausybės mes nesugebėjome priimti sprendimo. Junktinėje karalystėje politinė situacija keičiasi, taigi ko gero mes galėsime didinti pasitikėjimą dėl patikos fondų. Dėl privatumo skydo. Mes mano, matome, kad ES duomenų apsaugos institucijų manimo tas privatumo skydas nepakankamai gerai gydo, saugo mūsų duomenis siunčiamus į JAV. Aš norėčiau paklausti, ar jūs pradėsite dar vienas dėjybą, darybas arba bent jau pasitelksite Saulėlydžio sąlygą savo darybose. Dėl to bendrojo sustarimo. Žinau, kad sprendimas bus priimtas rytoj. Tėvūnės, tėvinės saugumo e, departamentas pasisako už privatumo aktą. Na ir tokiu atveju tas bendrasis susitarimas e, nebus toks e, patrauklus. Ar jūs prašysite tos išimties pasirašant, prieš pasirašant tą bendrai susitarimą? Na ir paskutinis klausimas dėl ekris, dėl ketvirto straipsnio pasiūlyme. Ar komisija žino, kad duomenų bazė e, trečiosios šalies baudžiamosios, baudžiamosios teisės duomenų bazėje bus ne tik trečios šalies piliečių duomenys, bet ir ES piliečių duomenys. Juk tai pažeistų asmenų, kurie turi dvi tautybės teisės. Ką jūs darysite tam, kad spręstumėte šią diskriminacijos problemą? Dėkuoju. Komisijos narė, ar norėtumėte atsakyti šios klausimus? Dėkoju. Ponas Boni turėjo nemažai komentarų apie ekris. Ekris yra saugumo darbo atvarkės dalis. Dėl to, kad teisės saugos institucijoms reikia prieigos prie trečių šalių asmenų, nubaustų asmenų, teistų asmenų domenų. Taigi, džiaugiamės e, tuo, kad buvo labai gerai sureaguota, ne tik iš valstybių pusės, e, bet taip pat ir iš parlamento pusės, nes visi supranta šio dalyko naudą. Aš baiminosi, kad e, kliūčių dėl piršto ant spaudų galėtų, piršto ant spaudų galėtų būti. Bet tai yra būtinas reikalavimas, todėl kad mes norime, kad būtų pasitelkta ta pati identifikacija. Taip pat e, ekris bazėje turi būti pasitelkti visi asmens duomenų apsaugos standartai. Tam, kad nebūtų jokių konfliktų, nebūtų pažeidinėjamos asmens duomenų apsaugos taisyklės. Na ir dėl kitų sistemų, kurios padeda teisės saugos institucijoms spręsti, tirti tarptautinius nusikaltimus, na, Šengeno zonoje yra tikrai labai daug puikių galimybių, atsiveria, atsiveria puikios galimybės mums visiems, bet jos atsiveria taip pat ir tiems nusikaltėliams. Nusikaltimai vyksta visur. Štai dėl ko mes labai daug skir dėmesio skiriame tarptautinio bendradarbiavimo potencialui bendradarbiavimo tarp prokuratūrų, policijos, teisės saugos institucijų bendradarbiavimo. To reikia tam, kad e, užkirstume kelią tokiems išpoliams, kokie buvo įvykdyti Europoje ir mes matėme, kokia procedūra buvo naudojama vėliau. Dėl neapykantą skatinančios kalbos. Reikėtų galvoti apie ją, susijęs ją su kova su radikalizacija. Radikalizavimas jis vyksta dviejopai - per internetą ir kalėjimuose. Radikalizacija internetu vyksta todėl, kad e, tam tikros grupuotės imasi civilinio karo, pilietinio karo Europoje. Jie tą karą jau sukėlė. Nes jeigu paskaitytumėte komentarus, tuos raginimus, e, tą nekestina, visi, visi teiginiai internete jau yra. Kita vertus, internetas yra atviras visiems, taigi turime saugoti taip pat ir ginti ir žodžio laisvę. Tai yra labai sunku. Susidurėme su tam tikra dilema ir turime supažinti su teisės aktais. Teisės aktuose yra nurodyta, ką reikia drausti. Nepykantą skatinanti kalba gali paskatinti smurtą prieš homoseksualius asmenis, mažumas, prieš negalius asmenis. Visi, visi, visos šios apraiškos, e, e, kalbos apraiškos turi būti draudžiamos, jomis reikia kovoti. Viena iš kovos priemonių yra būtent ta, kurią pasitelkė informatikos ekspertai remdamiesi direktyva. Na ir tai yra susiję su problemomis ir su sprendimais. Taigi, mums reikėtų sukurti Elgesio kondeksą paremtą Europos teisės aktais ir Europos teismų praktika. Nes šiuo metu yra remiamasi JAV, Amerik Amerikos teisės aktais ir turėtume labiau remtis mūsų principais. Taigi aš džiaugiuosi mm, šią gerą žinę. Šis Elgesio kodeksas bus. Šiame Elgesio kodekse bus, tarkim, numatyta, kad e, per 48 valandas, rodos, reikės ištrinti uh, E, tas, e, tuos pareiškimus, kurie skatina neapykantą. Taigi veiksmų e, tame kodekse bus numatyta daug ir jie bus susijęti su žodžio laisvė. Dėl domenų apsaugos paketo ir dėl gyvendinimo plano. Bendras duomenų apsaugos reglamentas įgyvendinamas, bet jis dar ne, jo gyvenimas dar nebaigtas. Mes turime numatę laiko terminus, taip pat ir finansavimo planą, todėl kad turime pasitelkti vienodą požiūrį. Būtent į tai, kaip reikia įgyvendinti šį reglamentą, kaip tai turi daryti duomenų apsaugos institucijos. Nes, kaip matote, veiksmų laisvės yra daug Na ir kartais džiaugiuosi galėdama dalyvauti posėdžiuose, DPA posėdžiuose, kur matau, kad e, skirtingai vertinamas e, šis klausimas. E, tai vyksta taip pat ir dėl kultūrinių skirtumų. Bet pasitelkę šį reglamentą mes turėsime vienodas taisyklės. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, sankcijas Negalima susitaikyti su tą situaciją, kad, tarkim, už tą patį prasižengimą klaidą Italijoje įmonė būtų nubausta daugiau, didesnė bausmė negu kad Prancūzijoje. Taigi mes kartu bendradarbiaujame su duomenų apsaugos institucijomis, kuriame vidinės taisyklės. Ir komisija taip pat finansuos įmonėms skirtų gairių sudarimą. Tam, kad e, atsirastų teisinis tikrumas ir tam, kad būtų aišku, kokios yra naujos taisyklės ir pareigos. Ir tam, kad taip pat ir ES piliečiai suprastų, kokios yra jų teisės ir kokiomis taisyklėmis jos yra paremtos. Taigi tokį darbą numatėme šiems metams. Taip pat numatėme ir ekspertų rinkimų programas tam, kad būtų gerai pasirengiama 2018 metams. Dėl privatumo skydo. Kaip ES kontroliuos, ar yra įgyvendinami įsipareigojimai? Jūs iškeltė taip pat ir nacionalinio saugumo klausimus. Mes tikrai apie tai labai aktyviai diskutuojame. Apie tai diskutavome iki vasaros pernai metais ir Europo, Amerikos partneriai apie tai diskutuoti nelabai norėjo, bet sugebėjome juos vis dėlto įtikinti ir bandėme apibriežti um, kokie turi būti apribojimai nacionalinėms uh, institucijoms. Kaip žinote, Europos teisingumo teismas neįvertino situacijos e, remdamasis e, naują situaciją JAV. E, taigi neturėtume pamiršti ir šio aspektų. Taigi mes norėjome, kad to, tie pribojimai būtų aiškiai aprašyti ir kad būtų aiškiai išaiškinta, kaip reikia interpretuoti teisės aktus ir kaip reikia juos įgyvendinti. Žinoma, išimčių liks. Jie savo teisės aktuose, tarkim, leidžia savo institucijoms rinkti visus duomenis. Ir mums tas e, visų duomenų rinkimas turi turėti tam tikrą tikslą. Na ir tai ir buvo nurodyta teisės akte. Taigi yra skirtumas tarp masinio sekimo ir visų duomenų rinkimo. Ir, ir tai buvo kontroliuoja, e, tai buvo kritikuojama. Mes turime labai aiškiai apibriežti, ką reiškia būtinybė ir proporcingumas. Pone Sipil minėjo šios du dalykus. Mes naudojame, mes taip pat naudojame teisingumo teismo terminus. Tie prieinami duomenys turi būti renkami tik jeigu jų reikia. Na ir partneriai iš JAV kalbėjo apie galimą reikėjimą tų duomenų, galimą tyrimą. Mes niekada negalėsime pilnai kontroliuoti saugumo institucijų ir jų duomenų naudojimo. Mes nes niekada nežinosime, kaip tiksliai naudoja e, tuos duomenis ir ES e, kontrolės institucijos. Dėl ombudsmeno. Na, tai yra susiję taip pat ir mūsų dėrybomis. Aš e, dėrybų metu sakiau, kad kas nors iš mūsų pusės turėtų taip pat rinkti e, duomenis būtent apie tos atvejus, kuomet nacionaliniai e, saugumo organai institucijos prašo duomenų. Na ir po to, kai užstrigo tos darybos, JAV partneriai pateikė sukurti tą ombudsmeno figūrą. Ji e, turėtų būti visiškai nepriklausoma nuo nacionalinių saugumo institucijų ir turėtų spręsti visus ginčius ir atsižvelgti visus prašymus iš piliečių, iš Europos piliečių pusės. Amerikos partneriai sukūrė tokią figūrą, įsteigė ją, tokią struktūrą. Ir dabar 29 darbo grupė reikalauja uh, aiškaus aprašymo, kokios bus numatytos kompetencijos, koks, kokios bus elgesio taisyklės ir kaip mes galėsime prieiti prie šių duomenų. Aš gerbiu tai, nes aš taip pat pasisakiau už tai, kad reikėjo gauti daugiau informacijos, bet laiko turėjome nedaug. Ir mes tai aptarsime dar išsameu su mūsų partneriais iš JAV kaip galima gauti dar e, daugiau informacijos. Taip pat e, yra tekstai, turiu tekstus, kur yra prašyti ombuds, ombudsmenės įpareigojimai. Kaip žinote, aš esu komisarė atsakinga ir už lyčių lygybę. Uh, Tai aš e, bandau vienodai traktuoti lytis. Tai yra moteris sambutsmenė, <clears throat> su kuria asmeniškai kalbėjausi, kai lankiausi Vašingtone. Ir ji labai puikiai supranta taip vadinamuosius duomenų apsaugos aukštus standartus. Tai nėra taip įprasta JAV. Įvairiose vietose, nes mes lyderiai esam, kalbant apie tuos aukštus standartus. Tai aš ne, gal neskaitysiu, kokie numatyti tos ombudsmenės <clears throat> įgaliojimai, bet mes iš tiesų stengiamės veiksmingai bendradarbiauti. Tarp buvo klausimų dėl privatumo skydo, panas Argentinį klausė, ar mes toliau dėrėsimės, ar suspendavimo nuostata numatyta. Mes kalbame su amerikiečiais, remiantis 29 darbo grupės, 29 straipsnių darbo grupės rekomendacijomis. Čia tokia mūsų vidaus virtuvės dalis. Ir amerikiečiai, mūsų partneriai daugmaž supranta, ko mes iš jų norime ir supranta mūsų darbo grupės argumentus. Aš nenorėčiau teikti, kad pradėsime vėl iš naujo dėrybas bet e, sieksime geresnių rezultatų, adekvatumo sprendimo. Mūsų partneriai turės atlikti savo darbą, būtent numatyti aiškesnės, tikslesnės taisyklės dėl ombudsmeno tarnybos ir taip pat atsižvelgsime į rekomendacijas ir įgyvenimo dokumente. Kalbant apie suspendavimo nuostatą, tai žinoma, tai aiškiai išdėstyta adekvatumo sprendime, būtent, kad kai matome, kad mechanizmas, nes, na, privatumas kitas tai yra mechanizmas, tai nėra koks tai vienas sprendimas. Jeigu matome, kad mechanizmas neveikia, matome, kad kažkas, kas įsipareigojo kažką padaryti, to nepadarė, ypač partneriai Junktinėse Amerikos valstijose, tai mes suspenduojame jo taikymą ir tą darome be jokių dviejonių. mes suprantame, kokiu tai turės padarinių, bet e, aš manau, kad e, būtų sąžininga tiesiog tą aiškiai pasakyti. Kad surastumėme tas rizikingas mechanizmo veikimo tendencijas ir spragas, kad tą padarytumėme kuo galima greičiau, mes tam tikslui esame numatę metinę peržiūrą, kuri pirmiausia bus atliekama 17 viduryje ir tada įvertinsime, kaip tas mechanizmas veikia, kaip visos tos uh, institucijos dirba, ar jos gyvena savo įsipareigojimus ir ką sako nepriklausomi stebėtojai. Taigi toje metinėje peržiūroje bus naudojami keli kanalai ir mes realiai bandysime objektyvius surinkti duomenis ir susidaryti gerą įspūdį apie tai, ar tas privatumo skydas realiai veikia, ar jisai tikrai užtikrina didelės saugumo garantijas piliečiams. Tai tiek dėl suspendavimo nuostatos. Toliau Europos prokuratūra. Kas kart, kai tai svarstome Teisingumo taryboje, sakau tą patį dalyką. Aš neleisiu uh, kad būtų sukurtas monstras Europoje, kas daug kainuotų ir nieko, jokios naudos net, net neštų. Aš visada tą aiškiai pasakau. Ir šiandien lygiai taip pat paskelbsiu, kaip paskelbiau ir praeitais metais, bet koks pirminio pasiūlymo, pasiūlymo dėl prokuratūros išdraskimas nebus įmanomas. Yra nuo 1 iki 35 straipsnio dalys jau beveik sutvarkytos, ten jau dėl visko faktiškai susitarta dėl tų straipsnių, jau tas darbas eina į pabaigą, bet yra straipsnių, kur kalbama apie prokuratūros kompetenciją. Prokuratūra turi turėti sprendimo teisę analizuoti tyrimą, sugražinti bylą valstybei nariai, jeigu prokuratūra, turėdama prioritetą tą priimti sprendimą tą padaro, prokuratūra, prokuratūra turi turėti teisę priimti sprendimus, siūsti bylą į nacionalinį teismą. Ir bet koks kitas išdraskimas tikrai čia nebus įmanomas. Ir aš birželio mėnesio taryboje tą pasakysiu, aš su pirmininkančia valstybė nuolatos bendrauju ir su visomis valstybėmis, kurios pasisako už prokuratūrą, kartais vis pasigirsta gandų ir man labai tai nepatinka, nes jie visiškai nepagristi, kad mes deramės dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Tai ne, netiesa. Aš norėčiau, kad visos valstybės narės prisijungtų prie EPO, bet kai žvelgiu valstybės narės, matau, kad yra skirtingos nuomonės tarp tų, kurios yra pagrindinės mokėtojos ir tų, kurios pagrindinės naudos gavėjos. Nes yra tų valstybių narių, kurios gauna daugiau iš ES biudžeto neįneša. Ir jos ypatingai turėtų būti pasirengusios remti Europos prokuratūrą, nes tai yra specializuota agentūra, tarnyba, kiek jis skiriasi nuo Eurojusto, ji tirs bylas, ypatingus nusikaltimus, kur kalba eina apie ES finansinius interesus. Tai aš labai vertinu pozityvę paramą, kurios susilaukiu iš Europos parlamento. Ir esu labai atsargi, kai girdžiu stiprius signalus iš Europos parlamento, ypatingai keliais klausimais, kad neturėtų būti stipraus nacionalinio ryšio, nes Europos prokuratūra turėtų būti nepriklausoma nuo nacionalinių interesų. Uh, Ir antras dalykas, jūs jau tai tą patį minėjote, pridėtinės vertės mokestis irgi turi būti įtrauktas ir į BIF direktyvą, ir taip pat į prokuratūros kompetenciją. Ir mes, nenorėčiau pat, patetiškai kalbėti, bet mes turime, ne, ne, gal nekovoti, bet įtikinti teisingumo ministrus taryboje taip pat finansų ministrus turime įtikinti, įsivaizduokite, ką tai reiškia, kokia tai bus kova, nes finansų ministrai vis dar mano, kad tai yra mokesčių klausimas, bet čia yra baudžiamo teisingumo klausimas, baudžiamojo teisingumo sritis ir aš puikiai suprantu, kad be patikimų duomenų apie tai, kiek prokuratura pinigų sugražins į biudžetus, Be šio argumento man nepavyks. Ir dėl to mes įrenkame dabar duomenys iš valstybių narių ir tikrai nėra lengva tą padaryti, nes daugelį valstybių narių jie nedaro diferenciacijos, nedaro skirtumo tarp pažeidimų susijusių su nacionalinėm lėšom ir ES lėšom. Tai nelengva tikrai surinkti jiems tos duomenys, bet mes turime sukaupti, konkre, su, sukurpti konkretų prokuratūros modelį. Kiek bylų per metus svarstys, kokios apriptys bus, kokio, apie kokias ribas kalba eis, apie kokios sumas. Ir viskas taip pat kiek, kiek dirb žmonių ir kiek kainuos ta tarnyba. Taigi mes tikrai dėl to ir reikalavome iš, iš valstybių narių duomenų ir dėl PVM irgi reikalinga paskaičiuoti, kiek bylų svarstys, tarkim, tokių prokuratūra ir aš norėčiau, kad Europos prokuratūra svarstytų tikrai rimtus tarp valstybinius nusikaltimus susijusius su PVM sukčiavimu ir tai turi būti tikrai rimta institucija. Vaikai. dar dėl vaikų buvo klausimas, ypatingai migrantų vaikų. Ir tai yra papildomos užduotis ne tik komisijai, man asmeniškai ir ypatingai kolegai, kuris dirba prieglopščio ir migracijos klausimais. Taip pat tai yra papildomas klausimas ir valstybėms narėms. Mes turime pasirūpinti, kad ES humanitarnė pagalba pirmiausia turi būti skiriama mastant apie vaikus. Tai yra absoliutus prioritetas. Vaikų sau, teisų saugikliai į, turėtų būti integruojami į karštųjų centrų sistemą, atsižvelgiant taip pat ES Turkijos susitarimą. Kalbant apie šį susitarimą, mes privalome pasirūpinti ir tą ir darome, kad pinigai Turkijoje būtų pasiektų vaikus. Na, ne visi pinigai, bet mačiau 300 tūkstančių vaikų nelankė mokyklos keliarius metus. Ir ten turėtų būti skiriami pinigai. Taip pat tie pinigai bus skiriami ir specializuotoms organizacijoms tiesiogiai. Frontexas paskelbs e, naują pagrindinių teisų strategiją ir veiksmų sąrašą 2016 metais, įskaitant ir konkrečius veiksmus dėl vaikų migrantų. Tai būtų duomenų surinkimas, gairės ir kiti dalykai. Šalia tų vadovų kurie bus išdalyjami e, pasienio darbuotojams, e, dirbantiems sausumoje ir jūroje. Taip pat pajėgumų didinimas ir bendradarbiavimas, turint omenyje vaikų globą e, ir nelydimų pilnamečių prieimimo sąlygų palengvinimas ir, ir panašiai. Aš ne, nevardysiu čia visų veiksmų, čia tik tai dalis jų, bet tai iš tiesų gan išsamus dokumentas ir uh, į tai tikrai reikia atsižvelgti ir įgyvendinti, kuo galima greičiau, ir tas jau yra daroma. Gal tuomet siūlyčiau pereiti prie kito klausimų raundo ir po to dar turėsite galimybę atsakyti ir pakomentuoti tuos klausimus, kurie dar nebuvo paliesti. Dėl pagrindų starimo dar nepasakiau. Kągi, dabar labai griežtai žodį suteiksiu tik dvi minutės ir nedaugiau. Ponas Skripek. <clears throat> Eh, labai ačiū, ponė Jūrova, labai ačiū Jums už informaciją, už atsakymus. Ir eh, Jūs gana ilgai kalbėjote, tai gerai. Ir Jūs kalbėjote apie laiškę beje, kuris buvo minėtas apie kalėjimo modernizavimą. Taip pat projektus skirtus labiausiai pažeidžiamoms grupėms, mokymo programoms, kalėjimai ir taip toliau. Visą tai labai svarbu, nes radikalizacija kalėjimuose, kaip visiems žinoma, yra stipri, o jos rezultatus matome Paryžiuje ir Bruselėje. Todėl labai aktualu mokyti vaikus pirmiausia. Ir e, pateikta idėja puikiai, bet galbūt jums e, pritrūks galimybių visą tai gyvendinti. Turiu keletą klausimų. Taip, jūs be kita ko atsakinga už lygių galimybių klausimą. Ir noriu paklausti, kaip turint galvoje turimus finansinius išteklius, galima būtų skatinti ne tik LGTB kūrybiškumą, bet taip pat ir moterų kūrybiškumą. Kodėl negalima paremti šeimų? Ir norėčiau paklausti, kokiais konkrečiai duomenimis jūs naudojatės, nustatydami, Um, ES paramos finansavimą. Toliau. Labai e, susidomėję stebime, kaip užtikrinamos nedidelių žmonių grupių teisės turiu galvoje transvestitus, nes jie irgi turi teisės, kurias reikia apsaugoti. Pone Lauristan, Keletas klausimų. Dėl neapykantos kurstimo jūs e, rengėte Elgesio kodeksą, bet aš noriu paklausti apie poveikio vertinimą. Žinote, takoskira yra labai slidus reikalas šiuo atveju. Tarp, tako, tarp uh, priežiūros ir cenzūros yra tik vienas žingsnis Ar yra kokiu nors statistiniu duomenų mokslinių įrodymų, kuriais e, būtų pateisinama tokia priemonė, apie kurią jūs kalbėjote. Dabar dėl duomenų. Jūs sakėte, kad Frontexas rengia naują strategiją tarp, e, ir joje bus kalbama apie duomenų rinkimą. Jūs žinote, visi pradėjo ES rinkti duomenis, vieni vienus, kiti kitus. Tada pastebėjote, jog atsiranda tam tikrų spragų duomenų vienovėje. Ir pavyzdžiui, tikrai, kai kalbame apie pabėgėlius, mes nieko apie juos beveik nežinome. Nei kas jie yra, kokio įsilavinimo žmonės atvyksta, kokioms amžiaus grupėms jie priklauso. Ar komisija turi aišku sisteminį stebėsenos planą. Aš turiu galvoje būtent sisteminį stebėjimą, nes to tikrai reikės rengiant pabėgėlių integracijos programas ir sklaidant iš ankstinį nusistatymą apie juos bei mitus. Toliau, radikalizacijos prevencija. Jūs kalbėjote apie kalėjimus, internetą ir taip toliau. O kaipgi didžiausio antplūdžio taškai ir kaip pabėgėlių stovyklos? Dar vienas dalykas prekyba žmonėmis, migrantų prekeiviai. Mes įdomiai pasikalbėjome su Eurojustu ir kitais ir beje išgirdome iš jų, kad faktiškai mes negalime, mes neturime galimybių persekioti, e, taikyti baudžiamojo persekiojimo priemonių šioje srityje. Tai ar Europos prokuratūra turės tokias galimybės ar ne? Ačiū. Toliau pona Jotova. Ačiū. Noriu užduoti tris klausimus. Aišku, pirmiausia, noriu komisijos nariai padėkoti, kad atvyko į šį posėdį ir labai tikiuosi, kad jie konkrečiai atsakys į klausimus. Jūs daug kalbėjote apie Europos prokuratūros struktūrą, bet nieko nepasakėte apie jos kompetencijos sritį, kokios funkcijos bus priskirtos Europos prokuratūrai ir kokie bus e, tų funkcijų vykdymo mechanizmai. Tai pirma. Antra. Kova su terorizmu. Šioje srityje siūlote keletą priemonių viena iš jų peržiūrėti kovos su pinigų plovimu direktyvą, nors jį buvo peržiūrėta, buvo prieš aštuonerius mėnesius. Dar jūs minėjote Elgesio kodeksą, kad būtų užkirtas kelias neapykantos kurstimui. Bet aš galiu pasakyti, kad per pasaruosius septynerius metus, kai dirbu Europos parlamente, aš girdžiu vieną ir tą patį, kad reikia gerinti bendradarbiavimą, kad reikia dirbti su interneto uh, stočių valdytojais. Tačiau rezultato tai nematome. Tai ką reikia daryti? Ir dar vienas labai konkretus klausimas, kurį noriu užduoti. Ir jisai susijęs su Sofija Intveld pranešimu apie teisės viršenybę. O klausimas toks. Ar jūs ketinate siūlyti teisės aktą, kuris leistų stebėti teisminių institucijų darbą visose valstybėse narėse, ypač kaip teismai sprendžia organi su organizuotu nusikalstamumu susijusias bylas. Jūs dėl tokių dalykų niekada labai konkrečiai nepasisakote. Stebėjimo mechanizmai Rumunijoje, Bulgarijoje yra minimi, bet aš manau, kad mums reikia galvoti apie galimus rezultatus. Toliau pona Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. LGTB. Klausimai ir a, lygios galimybės. Komisija lygių galimybių klausimą iškėlė kaip vieną iš prioritetinių savo darbo klausimų, tačiau vis tik tai norėčiau sužinoti, ko jūs tikitės pasiekti per Niderlandų pirmininkavimą, vėliau per Slovakų pirmininkavimą ir kaip būtų galima atblokuoti lygių galimybių direktyvą, kuri įstrigo ką jūs iš tiesų ketinate daryti, nes būtume užtikrinti visų lygės teisės Europoje. Dabar dėl um, santokinės nuosavybės. Kodėl buvo priimta vėl teikti du pasiūlymus? Vienas būtų skirtas registruotoms partnerystėms, kitas tradicinėms šeimoms. Nes, aišku, valstybės narės gali pasirašyti vieną, bet ne kitą. Bet vėlgi tos pačios lyties. Uh, um, poros gali nukentėti, todėl kad valstybės nar, valstybėse narėse jų statusas yra nevienodas ir nevienodos teisės jiems užtikrinamos pagal nacionalinius teisės aktus. Toliau, LGTB šeimų teisė laisvai judėti. Kokius turite planus? Ar jūs ketinate suteikti jiems tą galimybę? nes LGTB šeimų laisvas judėjimas yra neatsiejamas nuo vaikų teisės, teisų apsaugos. Taigi, kokių žingsnių simatės ketinate imtis ten. Toliau e, pilietinės būklės įrašų ir dokumentų statusas, kaip bus su juo. Turėčiau ir daugiau klausimų, bet apsiribosiu šiais pirmininkė. Daugiau lyg ir niekas neprašė galimybės užduoti klausimą ir tada aš iš savo pusės pratęsiu tai, ką sakė ponė Lauris ten dėl vaikų. Na, Aš manau, kad pirmiausia reikia galvoti ne tik apie tos didžiuosius ateities planus, bet reikia galvoti apie tuos tūkstančius vaikų, kurie dingo be žinios. Dabar reikia imtis priemonių. Ką daro Graikijos valdžia, bandydama a, surasti pradingusius vaikus? bandydama juos apsaugoti stovyklose nuo prekeivių žmonėmis. Nes dabartiniu metu jokių būdžiamųjų priemonių nesimama ir faktiškai tokie vaikai yra visai neapsaugoti stovyklose. Aš turiu galvoje į pirmiausia nelydimus mažamečius. Kitas dalykas, na mane žinote kaip reikiant, nustabino tai, kad a, kalbame vėl apie kovos su pinigų plovimo direktyvą direktyvą ir jos peržiūrą, taip, yra spragų, bet ir ta naujausia direktyva nebuvo įgyvendinta. Ir dabar naujas skandalas tik atskleidžia spragas, turiu galvoje Panamos dokumentų skandalą. Aišku, problemas turime spręsti. Tačiau apie ką mes kalbame? Apie fizinius asmenis? Tai tada keista. Draudimas įtrau e, draudimas e, imtis veiksmų prieš fiktyvės bendrovės. Šioje srityje taip pat reikia imtis priemonių. Kitas dalykas, kad mūsų finansų institucijos nepakankamai kruopšiai tikrina savo klientus o e, politiškai pažeidžiamiems asmenims yra daroma išimtis, taip vadinami PEPS. Taigi mes turime aiškiai žinoti tada galų gale, kas yra tie politi, e, politiškai pažeidžiami asmenys ir apibriežti visą tai konkrečiai. Komisarė Jūrova. Na kągi, aš pradėsiu nuo pinigų plovimo direktyvos, tuo labiau, kad prieš tai neatsakiau į susijusi klausimą. Noriu pirmiausia pasakyti, ką mes darome. Taip, naujausia direktyvos versija neseniai buvo patvirtinta, valstybės narės turi uh, ją įgyvendinti iki 17 metų pavasario. Tačiau valstybės narės yra aiškiai įspėtos, kad būtina stiprinti finansinės žvalgybos padalinių veiklą. Tie padaliniai turi būti tinkamai aprūpinti reikalingą įrangą ir kitais pajėgumais, kad galėtų rinkti informaciją. Pirmiausiai. Dabar dėl registrų ir a, tikrųjų savininkų registrų. Mes esame numatę įvesti šį dalyką į pataisytą pinigų plovimo direktyvą. Mes taip pat raginame valstybės narės kuo greičiau tokius registrus sukurti dar iki šių metų pabaigos, tačiau aš negaliu jums to pažadėti, viskas priklausys nuo valstybių narių gebėjimo. Ir tik tie, kurie turi patvirtintą teisėtą interesą, turi turėti teisę prisijungti prie tokių registrų ir gauti informaciją, kuri juose saugoma. Aš manau, kad tai yra absoliučiai logiška. O dėl žurnalistų, dėl žmonių atskirų asmenų, kurie turi teisėtą interesą prisijungimo prie tokių registrų. Tačiau kaip įvertinti tą teisėtą interesą, kiek jis pagristas ar nepagristas. Todėl aš pati pasijaučiau gana silpnoje pozicijoje. Ir birželio pirmą dieną todėl bus um, mano pateiktas naujas pasiūlymas užtikrinti viešą prieigą prie registro, kad neprasidėtų visas tas, visa ta diskusija kiekvieną kartą dėl teisėto intereso. Aš jau dabar kalbu, sako komisarė, apie tai, ką mes darome, taisydami galiojančią kovos su pinigų plovimu direktyvą. Šiuo metu taip pat analizuojame patikos fondų klausimą. Kai kuriuose valstybėse narėse visą tai veikia, bet yra e, kaip jungtinėje karalystėje, tai yra įprastinė forma, įprastinė struktūra, tačiau kitais atvejais, pavyzdžiui, patikos fondais yra naudojamasi kaip priedanga pinigams plauti. Ir mes dažnai susidurime su dilema. Ar, mes tur, ar gali nekalti žmonės nukentėti dėl to, kad mes kovojame su kaltaisiais? Ir viešumas. Žinote, yra šeimos, yra tam tikrų privačių dalykų. Kiek plačiai galima juos leisti atskleisti? Na, tikėkime, kad poveikio vertinimas, kurį šiuo metu atliekame, padės mums rasti atsakymus į kai kuriuos klausimus susijusius su patikais, patikos fondais ir jų funkcionavimu. Ir panašu, kad um, reikia galvoti apie valstybių narių lankstumą. Reikės ieškoti kažkokio aukso vidurio. Dabar kiti dalykai. Na, Panamos dokumentų skandalas ir skaidrumas mokesčių srityje. Taip mes norime surenkti riziką keliančių šalių sąrašus, sustiprinti finansinės žvalgybos padalinių gebėjimus ir pajėgumus, sukurti centralizuotą centrų valstybėse narėse sistema. Ir tokie centrai galės gauti informaciją apie sąskaitas. Taip pat labai kita svarbi priemonė bus kovojant su terorizmo. Visą tai bus labai svarbios priemonės kovojant su terorizmo finansavimu. O kalbant apie terorizmo finansavimą, tai šiuo metu mes svarstome keletą priemonių ir sprendimų, kurie leistų sutvarkyti virtualios valiutos, įspręsti virtualios valiutos klausimus. Tačiau pagrindinis klausimas, kuris nuolat ir nuolat iškyla, tai yra iš ankstinio mokėjimo kortelių anonimiškumas. Ir panašu, kad jeigu mes priimsime tam tikrus sprendimus, mes tiesiog nuliūdinsime sąžiningus žmonės. Nes nepamirškite, iš ankstinio mokėjimo kortelės yra dažnai naudojamos a, apsiperkant internetu. Ir mes ketiname teikti pasiūlymą, kad tokiais atvejais būtų pateikta šiek tiek tapatybės duomenų priklausomai nuo pirkinio vertės numatyta pakol kas 250 eurų riba. Aišku, viskas priklausys nuo diskusijų, nes mes šiuo metu atliekame poveikio vertinimą, bet tikrai patikėkite manimi, kai kalbame apie a, kovos su pinigų plovimų direktyvos pakeitimą, tai aš visada stengiuosi pirmiausiai viską įvertinti, vadovaudamasi proporcingumo principu. Kiek toli mes galime savo leisti nueiti, kad nepažeistume teisėtų sąžininkų žmonių interesų. Na, o rezultatą jūs pamatysite birželio pirmą dieną, kai šis dokumentas atsiras komisijos, komisijos posėdėje. Dabar dėl dingusių vaikų planuojame užtikrinti geresnę tokių vaikų paiešką Ir 2016 metais ketiname įvesti SIS sistemoje naują perspėjimo tipą. Tai bus perspėjimas apie dingusius vaikus. Na, tiek aš pakol kas galiu pasakyti apie konkrečius veiksmus, kurių šiuo metu kurio šiuo metu svarstome, bet nebejotinai mes stiprinsime, da, e, stiprinsime priemonės ir toliau. Dabar dėl kontrabandos. Na, nėra kito sprendimo kaip teisės saugos priemonės. Tarp jų ir jungtinės tyrimo grupės, kurios buvo paminėtos. Arba vadovaujant Eurojustui, arba pačioms valstybėms narėjams jungtinės tyrimų grupės turėtų vyktos. Ir kiekvieną kartą, kai susitinku su jų nariais, jie patvirtina, kad tokios jungtinės tyrimų grupės gali veikti sparčiai ir veiksmingai. Tačiau preky... prekyba žmonėmis šios krizės sąlygomis yra labai sudėtingas reiškinys. Mes tik panaikiname maršrutus per vakarų Balkanus kai atsiranda tie maršrutai e, kitose vietose. Labai sunku su jais yra kovoti ir tai yra kasdienė kova, o tam reikia labai stiprių teisės saugos institucijų ir priemonių. Lygios galimybės. Pone Lunačiak. Na, gėda apie tai net kalbėti nuo 2008 metų, o aš pradėjau dirbti 14 metais. Taigi nuo 2008 metų, aš, kaip suprantu, visada buvo kalbama apie tai, kad nepakanka pinigų. A, skirtingos kompetencijos rytis. Mums tiesiog reikia suvienyti pas, pastangas taryboje. Pakol kas to nematau. Dabar pirmininkaujantis Niderlandai pažadėjo labai rimtai dirbti šioje lygių galimybių srityje, tačiau aš negaliu jums pasakyti, kad visos tos priemonės bus patvirtintos per Niderlandų pirmininkavimą. Taip, komisija spaus, bet, žinote, man kartais atrodo, kad už viso to slypi dar kažkokie kiti dalykai Taip, kai kurios valstybės narės labai jautriai į tuos klausimus reaguoja, bet mes turėtume matyti grįžti prie to klausimo iš naujo ir paspausti kai kurias valstybės narės. Labai keistai vyko kai kurios ministrų tarybos, nes juose girdėjau tokias mintis. Visa tai yra taip, jau, tokia jautri sritis, kad mes a, glaudesnio bendradarbiavimo ne glaudesniam bendradarbiavimui nepritarsime. Registruotos partnerystės ir nusavybės klausimai, šeimos nusavybės klausimai. Mane taip pat nustebino, kad atsirado du teisėkuros dokumentai. Nes kita vertus, net ir esant dviem dokumentam, vis tiek tai yra dokumentų paketas, rinkinys. Ir jis atsirado todėl, kad Lenkija ir Vengrija nenorėjo patvirtinti to, kas buvo pateikta anksčiau. Ir mes tada stengiamės parengti du teisės aktus, kurių likimas spręsis toliau Birželio ministrų taryboje. Be paminėtų dviejų valstybių narių turiu pasakyti, nes jos labai aiškiai pasakė, kad nenorės prisijungti prie šių dokumentų. Dabar dėl pinigų, kurie skiriami įvairioms grupėms. Žinot, aš niekada neapsėjimu taip vertinti kaip jūs. Mažos grupės, maži pinigai. Nebijotinai proporcingumo principas kažkoks turi būti išlaikytas, bet kiekvienas atskiras vienas žmogus nusipelno mūsų dėmesio ir atidos. Ir mes tikrai rimtai remiame mažumas, nepriklausomai nuo to, koks žmonių skaičius priklauso mažumoms. Taip mes investuojame į LGBT skirtas priemonės, kaip ir į panašias priemonės dabar rengiame planą, kurio pagrindu bus vykdomos labai plačios kampanijos kitais metais ir tos kampanijos bus skirtos kovai su smurtu prieš moteris, tai labai aktuali tema Europoje. Mes taip pat uh, dirbame daug ir kitose srityse. Ir aš manau, kad uh, darbas turi būti padarytas, kreipiant dėmesį į mažumų teisės ir investuojant į tokių teisų užtikrinimą. Dėl informacinių technologijų ir įvertinam ir rezultatų, kurias būtų galima įvertinti. Na, pasidalysiu su jumis kai kuriomis mintimis. Taip, aš noriu, kad atsirastų rodikliai. Ir dėka informacinių ryšio technologijų specialisto padėtis gerėja, bet jūs niekad negalite pasakyti, kad viską padarėte. Visada gali kilti neapykantos kurstimo protrukiai. Bet jūs ir sąžininkai pasakysiu, bet neaišku, kodėl. Ir neaišku, ar tos priemonas visada um, duoda norimą rezultatą. Aš nekartą prašiau savo kolegų, na padėkite man nustatyti rodiklį, kada kažkoks tai turinys jau kursto neapykantą. Bet to mes pasidomėjome ir um, statistiniais duomenimis valstybėse narėse. Kita vertus, jūs klausėte, o kaip mes užtikrinsime, kad informacinių technologijų bendrovės tinkamai veiktų. Taip, mes ketiname stebėti jų veiklą, nuolatos su jomis aptarti situaciją, bet niekas iki mūsų šio darbo nesijėmė ir mes turime informacinių technologijų bendrovėms pateikti aiškės gairias, remdamiesi teisminę praktiką, kad a, nepažeistume raiškos laisvės, žodžio laisvės. Štai koks mūsų uždavinys. Ir mes daug investavome į Elgesio kodekso kūrimą, kuris remsis ne tik europinę teisę, bet taip pat ir europinės teisės aiškinimo raiškos laisvės požiūriu. Turiu pasakyti, kad šis klausimas labai sudėtingas, todėl kad skiriasi padėtis ir valstybėse narėse. Teisminių institucijų požiūrį, teisminės institucijos gana plankiai vertina mūsų pastangas. Duomenų bazas ir sistemos. Taip, veikia keletas sistemų Europos Sąjungoje. Neseniai komisija paskelbė komunikatą apie tas sistemas, Šengeno informacinė sistema, ECRIS ir visos kitos yra svarbios ir mes įvedame atvykimo išvykimo sistemą, kurios dėka bus galima registruoti asmenis ir surinkti duomenis, apie kuriuos jūs kalbėjote. Bet aš dabar nepasirengusiu jums atsakyti kokios sistemos apskritai veikia. Bet mano generaliniai direktoratas ir um, kiti generaliniai direktoratai visada domisi, kaip užtikrinama kiekvienos sistemos atveju duomenų apsauga, nes mes tą turime. Tai yra nuolatinis darbas. Toliau radikalizacijos prevencija, radikalizavimo prevencija. Tema labai plati. Ypač jeigu norime įsiaiškinti, o koksgi radikalizavimo pagrindas, kokiuose vietose tai paplitę labiausiai internete ar kalėjimuose. Bet jeigu uh, pasidomėtumėte moksliniais tyrimais, tai pamatytumėte, kad šis klausimas tai nėra vien tik tai baudžiamosios taisės klausimas ir mes neturėtume jo tokiu paversti. Labai daug reikėtų nuveikti kitose sritise, kad žmonės nebūtų radikalizuojami. Kodėl jie radikalizuojami? Dėl asmeninių priežasčių, kaip yra nustatyta, taip pat dėl bendruomenės, kurioje jie gyvena padėties, dėl aplinkos. Stipri ideologija, dar vienas veiksnys. Taigi tų veiksnių daug ir kiekvieno atveju reikia pasitelkti kovai su radikalizacija skirtingas priemonės, nes pats radikalizacija kaip reiškinys yra labai pavojingas dalykas. Todėl mes turime elgtis išmaniai ir taikyti tinkamas priemonės, nepažeidžia žmogaus teisų. Taigi, toliau skėtinis susitarimas ir teisės viršenybė. ir dar su, e, rezultatų suvestinę. Dėl to skėtinio susitarimo noriu štai ką pasakyti. Pagal 218.5 straipsnio nuostatas turiu galvoje Lisabonos sutartį. Komisija turi teisę priimti sprendimą e, dėl pasirašymo sutarties ir komisija ketina uh, pateikti tokį sprendimo projektą tarybai ir parlamentas bus aišku informuotas. O kai tik tai susitarimas bus pasirašytas ir bus gavus Europos parlamento sutikimą, taryba tada priims sprendimą dėl susitarimo, dėl susitarimo pasirašymo. Tokia yra procedūra, aš pasidavau, kokia jinai turi būti pagal Lisabonos sutartį. Europos prokuratūra. Na, aš apie tai kalbėjau anksčiau. Reikia išlaikyti sprendimų prieimimo kompetenciją. Ta prokuratūra turi turėti galimybę vykdyti tyrimą, nebent jeigu bus nuspręsta kitaip, turėtų būti kolegiali struktūra. Jos viršuje bus vyriausiasis prokuroras, nacionaliniai prokurorai ir rūmai. Ir visas tas tyrimas vyks pagal nacionalinę mm, baudžiamąją procedūrą, baudžiamosios procedūros kodeksą. Taigi, mes kurime dar vieną lygmenį. Ir tai yra sunkiausia. Tas EPO turi būti, ta EPO prokuratūra turi būti stipri, bet neturime pažeisti nacionalinių taisyklių. Jeigu norime suvienodinti mūsų nacionalinės baudžiamosios teisės taisyklės, tokiu atveju bus neįmanoma, beveik neįmanoma įgyvendinti būtent padaryti taip, kad veiktų ši prokuratūra. Terorizmo, organizuotų nusik nusikalstamumo, nelegalios priekybos, kontrabandos atveju prokuratūra ne, netirs. E, prokuratūra turėtų būti finansinių interesų tyrimo institucija. Dėl veiksmingumo analizavimo ir teismų nešališkumo, pavyzdžiui, susijusius tiek, kiek kalbame, pavyzdžiui, apie Rumunijos ir Bulgarijos atvejais. Tos abi valstybės yra prisėmusios įpareigojimus įstodamos į ES. Na ir yra tam tikri kriterijai. Neseniai lankiausi Bulgarijoje, buvo numatyta toje šalyje numatytos kelios užduotys šiemet. Na ir ministras pirmininkas ir kiti asmenys mano, kad e, tas užduotis gyvendyti galima. Abi šios šalys e, daro intensyviai, daro reformas, vykdo jas. Taigi reikėtų ne tik teisės aktų, bet reikėtų ir rezultatų, reikėtų apčiopiamų rezultatų, tvarumo, tų reformų tvarumo dėl teisės valstybės principų. Na, aš džiaugiuosi tuo, ką sakė, tuo, ką daro Sofija Intveld šios rytyje. Nes tai nėra lengvas klausimas. Aš lyginu tai su tuo, ką mes darome dėl teisingumo suvestinės. Kai mes kalbame apie teismų veiksmingumą, valstybės narėse turime tam tikrus kiekybinius indikatorius, pavyzdžiui, bylo, bylų analizavimo ilgis, kiek yra neišspręstų bylų, kiek vienam teisėjui tenka bylų ir taip toliau. Iki šiol tie kiekybiniai rodikliai buvo tinkamai naudojami, bet kai kalbame apie nešališkumą, tai yra subjektyvus aspektas ir tikrai labai sunku šioje srityje gauti duomenų. Uh, Mes e, naudojame eurobarometro duomenis ir taip pat e, analizuojame būtent, kaip šį klausimą vertina asmenys ir įmonės. Daugelis asmenų teigia, kad tai nesažininga. Štai dėl ko norime dar daugiau duomenų. Ir vis dėlto tas parametras sąveikos parametras, nepriklausomumo parametrai yra sudėtingai, sudėtingai pritaikomi. Ir įdomu, kaip galime išnali, išmatuoti demokratiją ir teisės valstybės principo taikymą. Nes e, šiuo atveju mes kalbame apie konstitucinių galių pusiausvyrą valstybėse narise. Taigi man kyla tokių bejonių ypač turint omenyje ir teisingumo suvestinę ir patirtį su ją. Bet aš džiaugiuosi jūsų nuveiktų darbu ir išanalizuosime galimybės ir toliau e, šią veiklą tęsti. Dėl naujų teisės aktų, na, manau, kad jų nereikia, nes mes jau turime sutartį ir turime aiškę būtent teisės valstybės principų taikymo viziją. Žinome, uh, kokiu parametru reikia. Taigi dabar analizuosime Lenkijos atvejį ir stengsimės tai padaryti objektyviai, išmaniai, vienos valstybės atveju. Pamatysime, kad toks objektyvus vertinimas yra sunkiai gyvendinamas. Tai nėra tik kiekybiniai kriterijai. Taigi ir toliau dirbkime šioje srityje. Ypač tai turime daryti atsižvelgdami į esamas aplinkybės. Ir tikrai reikėtų būti pasirengus atkakliai dirbti ir aiškinti, kaip mes suprantame teisės valstybės principų taikymą. Galbūt reikės parengti ir kokią nors dokumentą savo iniciatyvą. Dėkoju komisijos narė. Mes baigiame pačiu laiku. Daugelis iš mūsų narių dėja negalėjo dalyvauti posėdėje. Na ir tikrai mes lauksime ir e, tolesnių diskusijų su jumis. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti už e, galimybę diskutuoti šiomis temomis su jumis. Klausimai, klausimai Europos parlamente nėra mano mėgstamiausia darbo dalis, bet tikrai aš laukiu dialogo su jumis ir ateityje. Dėkuoju. Na, aš tikiuosi tik taip pat, kad jūs tiesiog pasisamstė idėjų dėl to, ką turite daryti valstybės narėse. Dėkuoju. Taigi dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra ES e, bendros saugių kilmės šalių sąrašo sudarimas. E, mūsų pranešėja yra Silvi Gijom, dalyvauja posėdėje. Ir aš norėčiau pristatyti šį klausimą, pabrėždama, kad, kaip žinote, šiuo metu yra ES valstybių narių sąrašas saugių e, valstybių sąrašas, kai kurios valstybės turi savo sąrašus, bet jie ne, nesutampa. Komisijos pasiūlyme norima padary, sudaryti tokį bendrą ES sąrašą remiantis tam tikrais kriterijais, kurie buvo numatyti direktyvoje 201332, pasitelkiant e, apsaugos kriterijus. Aš norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Na ir vėliau pasakys šešėliniai pranešėjai ir kiti nariai. Taip pat išklausysime ir komisijos ir tarybos atstovų pasisakymą. Dėkoju. Gijom. E, Dėkuoju. Mes e, aptarėme šį klausimą daug kartų ir e, aš asmeniškai taip pat ir esu išsakiusi klausimus dėl šio teksto. Norėčiau pasakyti, kad tos abejonės yra susijusios su suderinamuoju šio pasiūlymo poveikiu. Su, todėl, kad tas sąrašas nebūtinai suvienodins, suderins visus sąrašus, nes tie sąrašai valstybėse narėse jau egzistuoja ir jie toliau egzistuos. Taip pat kyla bejonių ir dėl, dėl metodikos, kuri buvo pasirinkta būtent parenkant tas saugias valstybės, nes nėra aiškios metodikos šiuo metu. Taip pat nėra ir pagristo padėties vertinimo, būtent tose septyniose valstybėse narėse, kurios buvo įtrauktos į sąrašą. Taip pat E, kyla abejonių ir e, dėl šio sąrašo patvirtinimo ir naudojimo. Tryksta aiškumo e, tarp sąryšo, sąryšio, tarp šio sąrašo su valstybių narių sąrašais. Taip pat, ko gero, lankstu, gali trūkti lankstumo, kalbant apie panaikinimo procedūrą. Taigi, kolegos, ko gero, pasisakys apie tą kilmės šalį ir vėliau. Na, mes visų pirma norėjome išanalizuoti esamą situaciją. E, to reikėjo tam, kad EASO pateiktų papildomą informaciją, atnautą informaciją apie Vakarų Balkanus, apie Turkiją, nes jie paminėti, tos šalis paminėtos sąraše. Ir taip pat buvo kreiptasi į e, pagrindinių žmogaus teisų agentūrą tam, kad jį pateiktų taip pat ir informaciją apie pagrindinių teisų gerbimą tose šalyse. Mes turime dalinę informaciją. Ir šiuo metu E, nediskutuojama apie metodiką ir turinį. Taigi laukiame rezultatų atsakymo iš EASO. Aš dėl to nepateikiau pakeitimų, nepateikiau patikimų dėl e, priedo. Ir šiuo met, šį metodą taip pat analizuos ir taryba ir tada teisės aktų leidėjai gavę ESO atsakymus, galės e, suformuluoti bendrą poziciją. Taigi, tai nereiškia, kad mes lauksime labai ilgai e, tų šalių vertinimo. Mes tiesiog turėtume e, laukti atsakymų, kurio prašė parlamentas ir taryba. Mes taip pat norėjome sustiprinti ir sąrašo architektūrą remiantis e, keturiais prioritetais. Visų pirma, tai yra tai, kad reikia sustiprinti ryšį tarp Europos ir nacionalinių ryšį, e, sąrašų e, tam, kad būtų galima vieno labiau derinti būtent tuos sąrašus. Aš siūliau per trejus metus panaikyti nacionalinius sąrašus. Ir taip pat norėjau nuru, numatyti tam tikrą procesą, kuris būtų pasitelkiamas stabdymo atveju. Antras a, siūlymas yra griežtinti trečių šalių vertinimo metodą sudarant ir persvantant sąrašą. E, reikėtų ataskaitų ir informacijų iš vietos. Tai turėtų padaryti nevyriausybinės organizacijos. Taip pat šis metodas turėtų būti stiprinamas tam, kad procedūra būtų aiški, tam, kad būtų aiški procedūra sąrašo keitimo atveju. E, reikėtų tinkamai pagrysti sąrašo keitimą e, ir informaciją turi pateikti tam tikri subjektai. Taigi mes numatėme taip pat ir konsultacinio e, komiteto įkūrimą kuris e, galėtų analizuoti saugos kilmės šalies atvejį. E, jam padės UNHCR ir taip pat e, nenuolatiniai nariai dalyvaus patariam, patariamojo komiteto darbe. Ir šis komitetas taip pat pasisakys ir keičiant sąrašą. Taip pat jis rūpinsis ir koncepcijos, trečiosios, saugios trečios šalies koncepcijos gernimą. Gernimo atveju. Šis konsultacinis komitetas taip pat gali padėti e, pagrysti padėties vertinimą. Mes nenorime, kad situacija būtų per daug sudėtinga, kad ji taptų dar labiau sudėtinga. Šis komitetas taip pat sustiprins metodiką, kuri bus pastelkiama peržiūrint sąrašą. Mes rėmėmės Britanijos pavyzdžių, būtent Britanijoje yra panaši situacija. Na, dar vienas prioritetas yra užtikrinti spartesnį ir lankstesnį sąrašo persvarstymo mechanizmą. Uh, todėl kad um, to gali prireikti. Situacija gali pasikeisti staiga, e, tai yra gali pasikeisti kilmės šalių saugumo situacija ir mes nenorėtume, kad e, procesas užsitęstų labai ilgai. Na ir ketvirtas prioritetas yra dar kartą patvirtinti direktyvos e, nustatytas taikytinas procedūras. E, reikia sudaryti bendrą sąrašą, informuojant, tikamai informuojant būtent apie tas valstybės ir taip pat reikėtų tinkamai taikyti prieglapščių procedūrų direktyvos nuostatas ir ypač atitinkamas procedūrinės garantijas. Žinau, kad šešėliniai pranešėjai taip pat mano, kad tai yra svarbus aspektas. E, na, e, tas procedūrų taikymas turi būti susijęs e, su saugios e, trečios šalies e, koncepcija. Manau, kad jis yra labai svarbus. Komisija yra paskelbusi savo komunikatą, kuriame numatė prieglapščių procedūrų direktyvos peržiūrą. Ir manau, kad labai svarbu dar kartą patvirtinti tą procedūrą. Per dviejus metus po reglamento įsigaliojimo mes paprašysime, kad komisija parengtų vertinimo e, dokumentą, kuriame bus atsižvelgiama į garantijas. Taigi, tiek norėjau pasakyti, e, tiek kyla klausimų E, tokie būtų prioritetai e, dėl sąrašo stiprinimo. Na ir dar norėčiau pasakyti apie šešėlinius e, pranešėjus. Mes su jais diskutavome iki šiol labai aktyviai, tai darysim ir ateityje. Nereikėtų suklysti, kalbant apie mūsų tikslus. E, pavyzdžiui, nesuklyskime kalbėdami ir apie asmenis. Mes turime menyje tų pačių šalių gyventojus, kurie išvažiuoja iš tos šalies. Taigi, taip pat reikėtų užkirsti kelią, kad šio pasiūlymo pasinaudotų kas nors kitiems tikslams e, siekti. Taip pat reikėtų netinkamai vertinti ir e, šios pasiūlymo potencialo. Turint omenyje, e, kokia šiuo metu yra susiklošusi situacija su migrantų krize ir taip toliau. Aš su susidomėjimu išklausysiu visų uh, komentarus. Dėkoju, poniai Gijom. Dabar žodis ponui Boniai, kuris pasakys vietoj šešėlinės pranešėjos ponios Dartį. Ačiū. Aš pristatysiu Rašydos Dati nuomonę, perskaitysiu jos laišką. Mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Gijom už jos atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Nors yra taikoma neįprastinė procedūra, vis tiek džiaugiuosi, kad galiausiai judame į priekį šioje srityje. Europinis saugių kilmės šalių sąrašas buvo vienas pasiūlymų, kurį pateikė Žanas Klodas Junkeris, kad būtų susidorota su migrantų spaudimu palie mūsų sienas. Netgi šis, jeigu ir šis pasiūlymas pats savaime neišspręs migracijos krizės, su kuria susiduria Europa, vis tiek ES turime suteikti daugiau ir geresnių priemonių, kad būtų galima susitvarkyti su vis didėjančiu prieglopščio prašytojų skaičiumi. Kaip paaiškino pranešėja, mes dėrėsimės dėl dalinio, dalinių įgaliojimų. Šiuo atveju tai reiškia, kad mes vėlesniam laikotarpiu paliekame jautriausią klausimą, tai yra e, saugios, saugių kilmės šalių sąrašas. Tie daliniai įgaliojimai ir tas sąrašas, tikiuosi, leis mums šiuose srityse, tikiuosi, pasieksime gero kompromiso. Aš sutinku su ponios Gijom pasiūlymu ir paaiškinimų, kad nacionalinių saugių kilmės šalių sąrašas, sąrašai lieka, o čia yra europinis saugių kilmės šalių sąrašas. Ir manau, kad jeigu paliksime tik europinį saugių kilmės šalių sąrašą ir jis įsigalios po trijų metų bus tik tai europinis sąrašas. Aš manau, kad tai yra nelabai realistiška, nes nacionaliniai sąrašai, manau, išliks, nes kiekviena valstybė narė, norėdama, gali siekti daugiau nei numatyta europinėme sąraše. Tačiau ilgalaikis tikslas be jokios abejonės yra užtikrinti harmonizavimą Europos lygmenių. Aš pritariu pranešėjos pasiūlymui suteikti daugiau lankstumo Europos komisijai, koreguojant sąrašą, ypatingai uh, skubos tvarka ir norėčiau pateikti savus pasiūlymus, jie atsispindės mano pakeitimuose ir laukiu diskusijų šiais klausimais su kolegomis per kitą šešėlinių pranešėjų susitikimą. Visgi tikiuosi, kad greitai galėsime aptarti šį pranešimą su pilnais įgaliojimais, įskaitant ir saugių šalių sąrašus. Ir kad rasime susitarimą dėl šio reglamento kiek įmanoma greičiau ir įrodysime, kad ES nėra bejėgi, kai kalba eina apie migracijos krizę. Ačiū. Dėkoju. Hala Ahu, ponas Hala Ahu. EKR frakcijos vardu. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ponė Gijom. Aiškios taisyklės, paspartintos procedūros e, tų asmenų, kuriems nereikalinga tarptinė apsauga atžvilgių, yra e, mums svarbus prioritetas yra nedaug žmonių, kurie dabar yra gražinami iš ES. Ir tai nėra tvari situacija, tai veikia ES pajėgumus teikti humanitarinę pagalbą tiems asmenims, kuriems jį labiausiai reikalinga. Jeigu mes norime susidoroti su dabartinė krize ir sumažinti spaudimą tam tikroms valstybėms narėms, turime priimti tokias priemonės, kurios mažintų, o nedidintų biurokratiją. Aš bijau, kad kai kurie pasiūlymai, kuriuos pateikė pranešėja savo pranešime, gali padidinti tą naštą. Mano frakcija pritarė komisijai ir pranešėjai, kad norint įvertinti šalis, kurios turėtų ar neturėtų patekti į sąrašą, turime konsultuoti su ekspertais. Tie ekspertai turėtų būti ESO, Frontexas ir išorės veiksmų tarnyba. papildomo patariamojo organo įsteigimas, kur būtų per daug, bet nebūtinai objektyvių balsų, nepadės kurti tos sistemos, kuri turėtų sugebėti reaguoti greitai. Kalbant apie dalinius įgaliojimus, man atrodo, tai yra logiškas procesas ir atspindi tarybos darbo metodus. Jeigu siekiama atsisakyti nacionalinių sąrašų, tada reikia užtikrinti, kad valstybės narės nesusidurtų su problemomis, negalėdamos sugražinti asmenų į tą šalis, į kurias anksčiau galėdavo gražinti žmonės. Šalis tokios kaip Bangladešas, Pakistanas, Gana, Nigerija, Senegalas turėtų būti įvertintos kaip šalis ir prieklaušio prašytojai iš tokių šalių tikrai jų e, prašymai labai retai patenkinami ES. Taigi tas sąrašas turi būti ambicingas, neribojantis tam, kad jis realiai duotų rezultatų. Galiausiai norėčiau išreikšti paramą tam, kad būtų numatytas griežtas peržiūros mechanizmas. Pritariu pranešėjos siūlymui atlikti peržiūrą po dviejų metų, kai bus patvirtinta priemonė. Labai svarbu, kad mūsų prieglopšio teisės aktai veiktų realiai ir praktiškai ir kad būtų išspręsti bet kokie trūkumai. Nebūtinai tam reikalingi teisėkuros pakeitimai, kartais e, užtenka įgyvendinimo gairių pakeitimų. Tačiau aš manau, kad svarbus šios pažiūros elementas turėtų būti įvertinimas, ar tie nacionaliniai sąrašai turėtų būti panaikinti apskritai ir paliek, paliktas tik europinis sąrašas. Šis ES mechanizmas neturėtų pakengti valstybėms narėms tuo metu, kai ir taip joms jau yra nelengva. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo per ateinančias savaitės ir mėnesius. Ačiū. Dėkoju. Ponas Dupré pasisakys liberalų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kolegos, kurie ką tik pasisakė, Aš pirmiausia norėčiau išreikšti paramą pranešėjai ir ją pasveikinti už tai, kad ji labai protingai atliko šį darbą ir įdėjo daug asmenių pastangų, už tai, kad visada buvo pasirengusi diskutuoti su šešėliniais pranešėjais tam, kad pasiektumėme geriausiai manomą poziciją Europos parlamente. Aš pritariu taip pat ir tam, kad mūsų pozicija turi būti išsaugota, būtent, kad tai būtų daliniai įgaliojimai ir kad mes turėtumėme teisę pasisakyti dėl sąrašo, dėl, kuris numatytas komisijos pasiūlyme, netgi jeigu mes tą sąrašą tiesiog patvirtintumėme, bet tiesiog labai svarbu, kad mes galėtumėme to sąrašo pagrindų paspartinti tų asmenų, kurie ateina iš, iš sąrašo valstybių uh, E, e, bylų svarstymą. Tačiau turiu klausimą, tikiuosi, kad pranešėja galės man jį atsakyti. Komisija paskelbė, kad jie greitai pasiūlys naują reglamentą, kur numatyta bendra prieglapščio politika ES, keičiant arba koreguojant dabartinę direktyvą susijusią su prieglapščio procedūra. Taigi čia ar tai, apie ką mes čia kalbame, pateks į procedūrų paketą, būtent e, dabar aptariamas klausimas. Taigi, koks tikslas šito darbo, jeigu komisija paskelbs, kad greitai bus pasiūlyta nauja direktyva, ar bus atsižvelgiama į mūsų siūlymus, kad tos diskusijos nebūtų veltui. Aš įsivaizduoju, kad komisija gan greitai pateiks tą pasiūlymą, taigi man atrodo, kad mes turime teisę paklausti, kas bus daroma su dabartiniais straipsniais, nes tas pasiūlymas, kurį dabar mes analizuojame, keičia tam tikrus dabartinės direktyvos straipsnius. Taigi, mano klausimas galbūt daugiau adresuojamas komisijai. Konkrečiai kalbant apie šį pranešimą. Pirminėme pasiūlyme buvo aišku, kad pasiūlymo tikslas yra paspartinti tam tikrų pareiškimų svarstymą, kalbant apie piliečius tų, iš tų šalių, kurie patenka į tą sąrašą. Taip pat pasparstinti ir kitų prašymų e, peržiūrą, nes kol kas mes neprašėme nereikalavome, per kokį terminą turėjo būti apsvarstoma, apsvarstimi tie prašymai ir vienose valstybėse narėse buvo vienoks terminas, kitur kitoks. Taigi, kyla klausimas, ar, ar tame naujame pasiūlyme bus aptariamas ir šis aspektas. Nes bus kalbama apie bendrą prieglopšio politiką, procedūrą. Dar norėčiau trumpai apie patį pasiūlymą pasakyti. Ir šiek tiek mano nuomonė praneš... skiriasi nuo pranešėjos nuomonės. Dėl konsultacinės institucijos įsteigimo. Tai toje institucijoje dirbtų EASO, Junktinių tautų e, vyriausiojo galiotinio prieglopščio e, klausimais atstovai ir taip pat e, Frontexas. Bet EASO vienas iš pagrindinių jo uždavinių duoti patarimus komisijai. Tai numatyta ESO užduotyse. E, balandžio 21 dienos bendrų reikalų taryboje buvo kalbama apie tai, kad reikia surinkti daugiau informacijos esoje apie tas kilmės šalis. Toliau balandžio 6 dieną išvadose irgi kalbam apie panašius dalykus ir komisija numato sustiprinti ESO įgaliojimus, kad e, ESO galėtų realiai įdėkti bendrą prieglopšio procedūrą. Taigi man atrodo, kad jeigu mes norime kuriant tą e, prie, e, pabėgėlių prieglopšio politiką, sukurti bendrą ESO, turi gauti pagrindinį vaidmenį. ESO pasikonsultavusi su veikėjais vietoje, nevyriausybinės organizacijomis, rinkos veikėjais ir panašiai, turi būti ta institucija, kuri suvaidina svarbiausią vaidmenį, bet tai neturi būti tik tai ta institucija, kuri teikia patarimus komisijai. Jos vaidmo turi būti stipresnis. Taigi, aš tiesiog norėčiau išsiaiškinti, kaip, kokį vaidmenį e, atliks ESO. Kalbant apie nacionalinius sąrašus, aš pritariu pranešėjai, kad tam tikrų momentų, kai jau bus bendras sąrašas ir bendri kriterijai, kurių pagrindų bus šalis įtraukiamos į bendrą Europos sąrašą, nacionalinių sąrašų nebereikia. Galime, aišku, kalbėtis apie terminus. Ar trys metai, ar treji metai, ar dviejai metai, panašiai, dėl to galime diskutuoti. Bet bendrai su pranešėja pritariu. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad nuo to momento, kai jau nebeliks sąrašų ir komisija pasiūlys procedūrinės direktyvos peržiūrą, reikia akcentuoti, koks bus to pasiūlymo statusas, ar, ar komisija ketina kažką savo ruoštų pasiūlyti. Ačiū, pane Anderson. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą rengiant šį pranešimą ir aš Sveikinu tai, kad pranešėjai traukė patarimo organo vaidmenį stebint tas, prižiūrint tą saugių valstybių sąrašą ir mes tikimės, kad ta institucija bus sustiprinta. O dėl narystės ir e, to, kas, atst, kas dirbs toje institucijoje, jeigu bus patvirtintas Europinis sąrašas ir bus taikomi sprendimai dėl suspendavimo ir išbraukimo iš sąrašo, tai mes šiek tiek abejojame dėl tam tikrų dalykų. Nes dalinimų įgaliojimų koncepcija yra aiškus bandymas šį pasiūlymą padalinti į dvi dalis, nes atrodytų, kad vienu vertus yra viena koncepcija, o kitoj pusėje yra tarsi tas pats turinys. Taigi buvo susitikimų, buvo diskusijų ir akivaizdu, kad ypatingai kalbant apie kontroversiškus klausimus, tai yra Turkijos įtraukimą į tą saugių šalių sąrašą, Ir taryba mūsų vertinimu bando panaikinti tuos ginčytinus aspektus ir nori, kad mes balsuotumėme dėl Europinio sąrašo koncepcijos. Nesižvelgdami į tai, kurios šalis bus įrašytos į tą sąrašą. Taigi mes turime čia dviejopą problemą dėl Europinio sąrašo koncepcijos. Ir viena problema yra ta, kad visų prašymų atžvilgių turi būti taikomos vienodos procedūros ir visi prieglaušio prašytojai turi, būti, turi gauti teisę prie, prie tos procedūros, nepriklausomai iš kokios šalies jie atvyksta. Kitas dalykas, kuris yra susijęs su tuo, kaip ES sugebės reaguoti į pokyčius, besikeičiančias aplinkybės e, susijusias su tomis saugiomis šalimis. Taigi mes manome, kad atskiros valstybės ir teisinės sistemos reaguotų greičiau tokiais atvejais ir ryštingiau nei bendras ES sąrašas. Taigi ES valstybės narės turėtų pasilikti teisę sukurti ir pasilikti nacionalinius sąrašus pagal nacionalinius įstatymus ir ES teisės aktus, pagal prieglapšio direktyvą ir panašiai, pagal kurią šalis laikoma saugia, jeigu ten yra demokratinė sistema ir jeigu nėra persekiojimų, kankinimų ir nėra karinių konfliktų. Taigi, pažvelgus į tai, kas buvo pasiūlyta dėl Turkijos, kad Turkija būtų įtraukiama į šį sąrašą, na, žinoma, bet koks bešališkas stebėtojas pasakytų, kad Turkija netenkina tokių kriterijų. Taigi, aš laukiu kitų susitikimų. Uh, Toliau Jean Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už darbą, už pranešimą. Mes tikrai vertiname dalinį pereimą prie dalinio susitarimo, nes yra klausimų, kurie kiek neramina, ypač kriterijų, procedūrų, požiūrių, jo labiau, kad kai kurie sprendimai <clears throat> reikalauja sparčių veiksmų. Konsultacinis komitetas irgi mano, kad tai svarbus yra teisės aktas, bet neturėtume nukrypti. Ir labai gerai, kad prisimename koks viso to yra pagrindas ir tai yra prieglopščio procedūra. Priskirimo direktyva, kvalifikacijų direktyva, visa tai yra viena visuma, kuri be kita ko apima ir tas šalis, kurios negali suteikti prieglopščio įskaitant Pakistaną ar Bangladešą, yra šešios Azijos šalis, kuriuos labai įdomiai mes apsvarstame. Taigi, mus tikrai domina konsultacinis komitetas, nes mums kyla tų pačių klausimų, kurios kelia ir jis, ypač apie tam tikrų institucijų funkcijas. Ir mums būtų labai sudėtinga pritarti Frontexo įtraukimui, vertinant padėti kilmės šalyje. Mes taip pat Manome, kad ponė dar iškėlė teisingą klausimą, o klausimas susijęs su terminų trukme nacionalinių ir europinių sąrašų suderinimo trukme. Dar vienas dalykas tai yra tų sąrašų peržiūrimas, nes mes visiškai pritarėme minčiai, kad kartais labai sparčiai kilmė, pasikeičia kilmė šalyje padėtis, o mes turime turėti galimybę sureaguoti tokiais atvejais nemažiau sparčiai. Dar pritariu ir kitai ponios Deprei minčiai. Būtent reikia pagalvoti, kaip šie sūdiniai pakeitimai dėrės su prieglopščio procedūromis. Prisiminkime tas diskusijas, kurios vyko svarstant priskirimo direktyvą. Ir um, man atrodo kartais, kad mes ne, nepasimokėme kai ko įdomu, kokias pamokas išmoko komisija. Tačiau bet kuriuo atveju direktyva turėtų tapti reglamentu ir tai darys poveikį tiems, kurie siekia prieglopšio. Taigi, jeigu mes įvertinsime visus veiksnus, tada tai galėsime suvokti, kaip visa tai veiks, nes perkelimas ES viduje, pavyzdžiui, irgi yra susijęs aspektas. Yra kartais dalykų, dėl kurių valstybės narės galbūt geresnius priimtų sprendimus ir gal tada nereikia mums čia gaišti laiko. Ačiū. Ponas Labratomas. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasakyti. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Aš dirbau Magreb, delegacijoje su Magreb šalimis. Ten irgi labai įdomus posėdis. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą labai svarbų darbą. Yra nemažai įdomių dalykų, kuriuos jie pasiūlė pranešime. Konkrečių saugių šalių sąrašas, kodėlgi ne. 24 punktas, kur kalbam apie skubos procedūrą ir kad būtų pritaikyti deleguotieji aktai, tai yra labai įdomu taipogi. E, problemų kelia penktasis pakeitimas, kuris šiek tiek veidmainiškas, nes ten sakoma, kad saugių šalių bendras sąrašas juo neturėtumėme bandyti mažinti prašy, prieglo, prieglopščio prašytojų skaičiaus. Aš manau, kad komisija būtent tokio tikslo siekia, nereikės slėpti ir sakyti priešingus dalykus, tai būtų veidmainystė. Antras dalykas. 7 ir 25 pakeitimai, kur siūloma sukurti konsultacinį organą, instituciją, dar vieną instituciją, jeigu mes norime taupyti ir dabar viską supaprastinti reikia kiek įmanoma. Ir trečias priekaištas, 827 pakeitimai, kurie man nėra primtini, nes yra užsipuolamas šalių suverenumas nes iš principo tai yra tie pakeitimai, kuriais draudžiama valstybėms į saugius valstybių sąrašą įtraukti tas valstybės, kurios nepatenka Europinį sąra, saugių valstybių sąrašą. Aš manau, kad nereiktų čia šiuo atveju kištis į šalių suverenumą. Na, tiek norėjau pasakyti, o šiaip neblogas pranešimas. Na kągi, prieš suteikdama žodį komisijai ir uh, tarybai, norėčiau uh, pati užduoti klausimų. Na iš tiesų, ar tai mes kalbame apie ES ar apie nacionalinius sąrašus saugių šalių, tai susidurime su savotiška oksimora pagal tarptautinę teisę, nes kiekvienas, kiekvieno atskirų atvejugi turėtų būti sprendžiama. Aišku, Pakistanas, pavyzdžiui, gali būti labai aiškus reikalas. Prieglupšio atveju, netgi jeigu jisai bus įtrauktas į saugių šalių sąrašą. Kitas dalykas, kad ir su Turkija panaši padėtis ir nebūtinai Turkija gali kelti abejonių dėl to, kaip jie elgėsi su Turkijos kurdais, bet e, ir dėl to, kaip jie elgėsi su savo žurnalistais. Taigi, ar mes nekalbame čia apie oksimorą tarptautinės teisės požiūrių? O dabar žodis e, komisijai, ponė Nilsen. Ponas Nilsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte galimybę mums pasisakyti dėl pranešimo projekto. Dvi pagrindinės mintis. Pirmiausia, mes tikrai labai palankiai vertiname me, tuos pakeitimus, kuriais siekiama a, paaiškinti sąsąją tarp europinių ir nacionalinių sąrašų ir kaip galėtume a, laipsniškai pereiti prie europinių sąrašų o ne nacionaliniu. Aš manau, kad tai yra teigiamas momentas. Kita pasta, antra pastaba. Gal dėl tos konsultacinės tarybos, tai šiuo atveju norėčiau pasakyti, kad EASO gi buvo įsteigta tam, kad teiktų pagalbą ir patarimus visoms kitoms su šias rytimis susijusioms institucijoms. Čia panašiai. Šimintis pastaroji verčia prisiminti ir komisijos komunikatą. Ir mes ketiname panalizuoti, kaip galima dar labiau sustiprinti struktūros vaidmenį, pajėgumus, nepamirštant valstybių narių funkcijų, bet atsižvelgiant į tas analizas, kurias reikės atlikti, norint įvertinti, ar trečioji šalis yra saugi ar ne. Dar kitas dalykas e, - procedūrų direktyva. Mes ketiname ją peržiūrėti ir, turė, ir direktyva turėtų įgyti reglamento statusą tam, kad mes galėtume užtikrinti didesnį taisyklių suderinamumą. Šiandien dar negaliu pasakyti, kaip tai bus padaryta, koks bus naujo reglamento turinys, bet tikrai visiškai akivaizdu, kad valstybės narės turi turėti daugiau galimybių spręsti dabartinės krizės problemas ir reikia galvoti, kaip apskritai patobulinti visą sistemą. O tai neišvengiamai verčia mus galvoti apie tolesnį procedūrų harmonizavimą, įskaitant ir procedūrų direktyvos taisyklių pakelimą į reglamento lygį. Juolab, kad tai sutampa ir su tarpinės reformos uždaviniais prie glopščio suteikimo srityje. Ačiū. Taryba, ar jūs norėtumėt pasisakyti? Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau. Aš taip pat noriu padėkoti e, pranešiai už pranešimo projektą ir dabar prisimenu diskusijas, kurias vyko prieš keletą mėnesių dėl dalinio požiūrio. Mes tada laukiame Frontexo, ESO nuomonių ir turiu pasakyti, kad ESO jau mums patvirtino, kad jie gavo prašymą pateikti daugiau tolesnės informacijos ir kad tos informacijos teikimui jie savo darbę teiks prioritetus. Taryboje šis pasiūlymas buvo svarstomas pakankamai išsamei ir buvo sutarta, kol galiausiai Koriperas davė nulatinių atstovų komitetą suteikė tolesnius įgaliojimus. Dabar dėl kai kurių esminių klausimų, kurie bus varstomi taryboje. Pirmiausia, tai yra laikino galiojimo sustabdymas. Pasiūlymo trečiasis straipsnis, tai yra, kada laikinai netaikoma šaliai saugios šalies statusas. Na, tai susijęs su tuo, kad kiekvienoje šalyje gali padėtis pasikeisti. Ir a, jeigu kažkas pasikeičia, tai tada jau reikia imtis tolesnių veiksmų. Todėl numatyta teisė komisijai pasiūlyta, kad šalis laikinai būtų išbraukta iš sąrašo. Ir taryba, kaip ir pranešėjas, mano, kad Reikia nepamiršti, jog labai greitai padėtis vietoje gali pasikeiti ir todėl taryboje buvo pasiektas e, kompromisinis susitarimas apsiribuoti ne dviejų, o šešių mėnesių laikotarpių, kai šalis laikinai šalinama iš sąrašo. Kitas dalykas, kurį svarstėme ir anksčiau, tai kad būtina patikslinti, kokia yra sąsaja tarp nacionalinių sąrašų ir europinio sąrašo. Ypač jeigu, sakysime, europinėme sąraše viena ar kita šalis buvo išbraukta iš jo. Ir čia labai įvairių nuomonių pasigirdo taryboje svarstant šį klausimą. Viena vertus e, buvo kalbama apie veto teisę, kuri turi būti suteikta valstybėm narėm. Kitas dalykas, kad valstybės narės irgi turi turėti teisę koreguoti savo sąrašus, kai tik koreguojamas europinis sąrašas. Galiausiai buvo susitarta priboti komisijos įgaliojimus laiko požiūriu ir netgi e, išbraukus šalį iš Europinio sąrašo numatyta galimybė ją palikti nacionalinėme sąraše. Taigi tiek abstrakčiai. Pačiame pasiūlymo tekste e, formuluotės labai konkrečios, nurodyti konkretus laiko terminai ir veiksmai, kurių reikėtų imtis. Ir baigdamas galiu pasakyti, kad tikrai taryba laukia tolesnių konstruktyvių diskusijų su Europos parlamentu. Ačiū. Na, Aš matau, kad jūs neatsakėte mano klausimą, toks jūsų pasirinkimas. Taigi, o mano klausimas buvo, kaip visa tai dera su tarptautinės teisės normomis, turiu galvoje jungtinių tautų pabėgėlių klausimų konvenciją. Bet mes turėsime kitų galimybių dar apie tai pakalbėti. Pranešėja, žodis jums. Na, aš manau, kad mes aptarsime šios klausimus dar ir vėliau tarybos e, ko komentaras. E, matau, kad buvo šiek tiek aptakiai e, užklausta, ko gero šiek tiek aptakiai yra aiškinama ir būtent kaip veikia ši sistema mums nėra iki galo aišku ir dėl to lieka tam tikrų neaiškių pilkųjų zonų. Dėl to patariamojo komiteto Aš sakiau, kad e, tikrai kas nors komentuos biurokratinę pusę. Britanijoje, mes rėmėmės Britanijos pavyzdžių, aš e, priimu tą kritiką, bet nepriklausomai nuo šios dalies, aš Pritariu tai minčiai, kad ESA yra tikrai uh, teisėtas uh, diskusijų darybų partneris ir mes tikrai turime remtis uh, jų nuomonę. Bet taip pat uh, dar svarbu remtis ir uh, kitą poziciją, kitais požiūriais. Mums nereikia 25 asmenų komiteto, bet uh, jeigu, tarkim, yra kažkokių greitų pokyčių, Daugelis iš jūsų tai minėjo, tarkim, kai kuri valst, kurios valstybės saugumo statusas keičiasi, tada tikrai reikia įvertinti padėtį, na ir tai padarys būtent šis patariamasis komitetas. Na ir Martin Anderson dar minėjo, aš kai ką, dėl ko aš pasakyčiau, kad tikrai dar darbo tikrai reikia dėti daug tam, kad išvengtume, kad būtų tik kad būtų išvengta tik utilitarinio požiūrio. Mes turime galvoti būtent apie tą sąrašą ir pasitelkiamas koncepcijas, būtent kokias koncepcijas pasitelkus galima tą sąrašą ilginti. Dėkoju už jūsų pastabas. Um, so, um, this... Na kągi, baigiu šią diskusiją. Pakeitimus galite teikti iki gegužės 13 dienos 12 valandos. Ir manau, kad mes šiandieną galime baigti darbą. Tik noriu Jums priminti, kad kitas mūsų posėdis įvyks jau Strasbūrė, gegužės 9 e, dieną, 19 valandą. Ir taip pat Briuselį 23 ir 31. 24 ir 23 dienomis. Ačiū visiems gero vakaro.